Sì. Good review quelle ore? Eh, colleghi, per favore, se gentilmente vogliamo rispettare i nostri... Mieli kolegos, jeigu norime laikytis labai griežto grafiko, turėčiau paprašyti jūsų atsisėsti, kad be jokių atidėliojimų galėtume pradėti posėdį. Kaip žinote, darbo atvarkės projektas yra pakeistas palyginti su anksčiau praėjusią savaitę jums pateiktais dokumentais ir darbo atvarkė. Ir pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Peteriu Feithu, kuris yra ES specialus įsigaliotinis Kosovui. norėjom padėkoti už tai, kad jis e, atvyko pas mus ir yra pasirengęs papasakoti apie situaciją šioje svarbioje Balkano dalyje. Dėkuoju jam, kad atvyko pas mus įspėtas prieš tokį trumpą laiką. Prieš pristatant temą ir daktarą Feitą, norėčiau pirmiausia pasidalyti mintimis apie darbo programą per artimiausias kelias dienas, ypač rytoj. Rytoj balsuosime dėl rekomendacijos projekto, dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo su Tadžikistanu. Taip pat kalbėsime apie dokumentą dėl 2020 m. biudžeto pasiūlymo. Taigi turite rytoj nepamiršti atsinešti balsavimo kortelių. Nes rytoj daugiausia balsuosime elektroniniu būdu. Nepamirškite kortelių. Taip pat rytoj įvyks išplėstinės valdybos posėdis. Po to, kai pasibaigs komiteto posėdis. Taip pat šio posėdžio metu vertimas bus užtikrintas į visas oficialias kalbas, išskyrus, išskyrus danų ir maltiečių kalbas. Noriu atsiprašyti kolegų iš būtent tų šalių, nes į šias kalbas vertimo nebus, nepavyko mums jo suorganizuoti. Na, dar vienas pranešimas. Lygiai grečiai su mūsų posėdžiu vystimosi komitete vyksta klausimai dėl kandidato į komisaro postus, kuris pakeis e, komisarą Mišelį. Tai yra ponas Dehukt. Ponas Provera, kuris yra vicepirmininkas kartu su pana Hartelą, kuri yra e, žmogaus teisų komiteto pakmetičio pirmininkė mūsų atstovus tenai. Ir trečią rugsėjo dieną aš susitiksiu su ponu Javier Salana, su ypatingo įgaliotiniu ir apie šio sustikimo rezultatus jums papasakosiu per išplėstinio valdybos posėdį. 7 rugsėjo dieną vyks ES užsienio reikalų komiteto posėdis, e, pirmininkaujant Švedijai. Jau yra įvykęs susitikimas su ministru Biltu, o šis e, tarybos, užsienio reikalų tarybos komiteto posėdis įvyks Gotenburgė ir bus aptariama ES strategija Baltijos jūros regionui, transatlantinis dialogas, e, vidurio rytų taikos procesas. Taigi, dabar trumpai norėčiau pristatyti mūsų draugą, tikiuosi galiu jūs taip vadinti, nes, kaip sakiau, ponas Piteris Feit ir e, specialaus įsigaliotinis Kosove ir mums labai malonu su juo sustikti čia. Jau anksčiau esate turėjęs progų kalbėti šiame komitete per ankstesnę kadenciją. Na ir jūsų atvykimas pakeitė šiek tiek mūsų darbo tarkė, tačiau visą tai susiję su tokiu subtiliu dalyku, nes 15 lapkričio Kosove vyks rinkimai, todėl būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip tie rinkimai yra organizuojami, kaip jie rengiami. Ir mes taip pat tikimės prisidėti prie to, kad būtų užtikrinta, kad šie savivaldybių rinkimai praeitų gerai. Kaip žinote, dr. Feitai, mūsų parlamentas jau kelis kartus pasisakė už Kosovo nepriklausomybę ir už tai, kad būtų įgyvendintas Machtechtisairio planas. Na ir šie rinkimai yra administraciniai savivaldybių rinkimai. Ir aišku, kad yra daug ryšių tarp žmonių ir e, vietinių tarybų atstovų, todėl tie rinkimai bus išbandymas, kurie parodys, kaip patys žmonės, etinės grupės sugebės sukurti daugiatinę valstybę. Žinoma, sunku renkti multietninį bendradavimą daugia nacionalinių lygių, daug sunkiau tai padaryti netgi yra miesto lygių. Žinoma, vietinių lygių yra artimesni ryšiai tarp rinkėjų ir renkamųjų. Kosove vyksta EU Lex misija, kuri ten veikia jau kuris laikas. Iš pradžių jis susidūrė su tam tikrais sunkumais, tam tikrose enklavose šalies šiaurėje. Ir toj misijai buvo sunku padaryti poveikį. Iš pradžių sužinojau, kad, kad jūs mums detaliau papasakosite apie situaciją, tačiau esu girdėjęs, kad yra įvykę tiesioginio antpolių E, prieš ES e, misijos transportą. Taigi klausimas yra sudėtingas, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Žinome, mes mums visiems įdomu išgirsti, ką pasakys specialus įsigaliotinis, o ne aš, taigi norėčiau, norėtume suteikti jums žodį. Gracias, señor presidente. That... Ačiū, ponė pirmininkė, už šiltų sveikinimo žodžius. Ir man malonu, bet tenka garbė šiandieną kreiptis į naujos kadencijos parlamento narius ir atitinkamai naujos kadencijos parlamento užsienio reikalų komiteto narius. Praėjusį vasarį aš jau lankiausi pas jūs. Ir aišku, šiandieną pristatydamas jums naujausią informaciją apie padėtį Kosove, remsios kai kuriais ankstesniais faktais. Todėl šiandien turiu galimybę jūs informuoti apie tai, kaip keičiasi padėtis Kosove ir apie per pastaruosius mėnesius pasiektą pažangą. Bet ketinu taip pat kalbėti ir apie tas problemas, su kuriomis susidūrėme misijos vykdymo metu. Iš tiesų, per artimiausius mėnesius Kosove, Kosovo laukia nemaži iššūkiai ir jau šiandieną mes bandome tai analizuoti. Ypač mes daug dėmesio skiriame analizėje ES vaidmenį Kosove, bei taip pat galvoju ir aš asmeniškai, kaip geriau derinti veiksmus ir įtvirtinti uh, ES siekius. Kaip jūs žinote, esu įgaliotas ES vardu veikti ir todėl labai atidžiai įsiklausau į kiekvienos ES valstybės narės poziciją bei nuomonę dėl Kosovo. Pone pirmininkė, dažnai mes apsiribojame tik dabartinių įvykių analizę ir todėl norėčiau pirmiausia truputį pateikti bendros, bendro pobūdžio informacijos. Taigi, jeigu mes grįšime atgalios, prisiminsime, kad 8 metų vasarį buvo paskirtas specialusis įgaliotinis ir jeigu palyginsime padėtį, kokia buvo 2008 metų pradžioje ir dabar, tai pastebėsime, kad pasiekta nemažos pažangos įvairiuose gyvenimo srityse, nepaisant ekonominės ir finansinės krizės, kuri apėmė visą pasaulį nes valdžios, Kosovo valdžios institucijos nenuivastamai dirba, stengdamos pagerinti ekonominę ir socialinę padėtį. Per pastaruosius mėnesius Kosove pasiekta keletas gerų rezultatų. Konstitucinis teismas sukurtas ir inauguruotas. Taip pat Kosovas gavo kvietimą prisijungti prie Tarptautinio valiutos fondo ir pasaulio banko. Kosovo valdžia ėmėsi priemonių, kad būtų įdėkti ES valdymo standartai ir užtikrintos labai plačios autonominės teisės bei galimybė visiems integruotis į daugia tautę visuomenę kad vaizdas būtų išsamesnis, reikėtų nepamiršti ir kasdienio Kosovo gyventojų gyvenimo, kuris teka gana ramiai, išskyrus tai, kad karts nuo karto susidurėma su išpoliais. Šiaurės Atlanto taryba šių metų birželio 11 dieną prieėmė sprendimą, kad NATO turėtų mažinti savo pajėgas Kosove ir esu įsitikinęs, kad tai visiškai atitinka tartautinės bendruomenės vertinimą, pagal kurį saugumo sąlygos Kosove ir regione įgyja aiškis, vis aiškesnius stabilumo bruožus. Ir galėčiau tai pailustruoti keletų pavyzdžių. Prištinoje serbų kalba dabar kiekvieną dieną girdima gatvėse, Kamenicos savivaldybėje serbai ir albanai prekiauja tarpusavyje vietos gaminiais. Galiausiai politikų grupė, žiniasklaidos atstovai, atstovaujantis Mitrovicoje vietos gyventojams, serbams ir albanams, įsteigė forumą ir rengėsi kitais metais sukviesti visus į konferenciją, kuri vadinsis atskirti miestai, padalyti miestai nūdienos kontekste. Taigi, jie iš tiesų daug dirba, pasinaudodami visą pagalbą iš išorės. Kita vertus egzistuoja ir skirtumai, kuriuos teigiamą prasme išnaudoja demokratiniai institutai ir kurie padeda užtikrinti demokratijos plėtrą. Bet e, kuriant valdžios institucijas ir vykdant funkcijas, vykdomasias valdžios funkcijas, vis dar susidurima su labai daug problemų. Parlamentinė demokratija, daugiatautės institucijos ir geras valdymas yra tos rytis, kuriuose reikia padirbėti. Kosove jau įsteigtos pagrindinės institucijos, kurios užtikrina žmogaus teisų apsaugą. Pirmiausia, tai yra jau minėtas Konstitucijos teismas ir taip pat ombudsmeno institucija bei teisėjų taryba. Yra ir kitų, kuriuos čia neminėsiu. Kita vertus, šiom struktūrom dar trūksta patirties, jos turi įsitvirtinti ir nebejotinai jos turi veikti vadovaudamosi Kosove galiojančių teisinių pagrindų. Todėl darbas šioje srityje turi būti tęsiamas, nes tik tada jis duos naudos ir ypač reikia siekti tolesnės pažangos, užtikrinant visų teisės, įskaitant vaikų ir moterų teisės. Pone pirmininkė, kaip aš vasario mėnesį sakiau, aš ketinu ir toliau skatinti visas Kosovo asamblėjos pastangas veikti plačiau, tobulinti demokratiją ir jos pasiekimus šalyje. Reikalinga vykdyti reformas, įskaitant ir institucinės reformas, kurios yra pradėtos. Kita vertas, reikalinga sustiprinti pirminių politinių struktūrų, pirminės politinės struktūros, tai yra asamblėjos funkcijas. Ji turi geriau dirbti ir ypač patobulinti darbą vyriausybės priežiūros srityje. Todėl norėčiau kreiptis į šį garbų komitetą, padėti šiam procesui ir padėti Kosovui pasiekti galutinio tikslo, tai yra tautinių mažumų visaverčio integravimo į Kosovo pilietinę visuomenę. Tai yra daroma bendradarbiaujant su tarptautinė bendruomenė ir nebejotinai su pačia Kosovo pilietinė visuomenė, nes Kosovo pilietinė visuomenė ir yra tas pagrindinis partneris, kuris padės užtikrinti atskirties panaikinimą. Bet to noriu paminėti, kad stabilumas yra mūsų strateginis tikslas, kurio mes siekiame kartu su Kosovo valdžios institucijom. Turiu pastebėti, kad tobulų dalykų nėra. Ir visada galima daugiau padirbėti, bet Kosovo valdžia dirba. Bet mes turime nepailstamai veikti, kurti mechanizmus, naudotis priemonėmis, kurios užtikrins ilgalaikį stabilumą Kosove. Ir esu įsitikinęs, kad tų pastangų dėka politinė įtampa Kosove mažės. Bet turiu pasakyti, kad mane neramina tas didžiulis polarizavimas tarp Kosovo politinių lyderų yra viešai kritikuojama labai daug, kritikuojamas be kitako ir tarptautinės institucijos veikiančios Kosovai, skaitant ir Europos Sąjungos institucijas. Visą tai dėja nemažina įtampos ir tik tai skatina pykčio protrukius, kuriuos mes jau stebėjome. Todėl, ponė pirmininkė, manau, reikia pasakyti štai ką. ES ir toliau lieka pagrindinė Kosovo partnerė ir mūsų ESLEX misija jau yra visiškai sukomplektuota ir pasirengusi veikti plačių frontų. ESLEX misija dabartiniu metu stebi teikia paramą Kosovo policijos pajėgoms visose teisės saugos rytise, kuriuose ji veikia. Tuo tarpu policijos pasiekta pažanga yra tikrai patenkinama, bet dėja dar laukia ilgas kelias, nes Kosovo valdžios institucijos turės užtikrinti, kad ES leksas galės veikti pačiomis geriausiomis įmanomomis sąlygomis. Pastangos pažaboti organizuotą nusikalstamumą ir korupciją yra tos dvi pagrindinės problemos ir iššūkiai, su kuriais susiduria Kosovo valdžia. Tai reikalauja politinės valios iš politinių lyderių ir nebūtinai reikalauja tikslinių pastangų ir darbo iš ES valstybių narių. Jūs žinote, kad organizuotas nusikalstamumas nežino sienų tarp valstybių ar regionų. Ir kovojant su šiuo neigiamu reiškiniu, reikia vadovautis platesnių regioninių požiūrių, o ne siaurų geografinių požiūrių. ESLEX veikla teisės saugos institucijoje, teisėkuros institucijoje yra labai sudėtinga, ypač šiaurinėje šalies dalyje. Mes ėmėmės rimtų žingsnių, kad būtų sukurta rimta muitinės tarnyba ir gerai funkcionuotų perėjimuose šiaurėje numeris 1 ir numeris 31. Nepaisant to, nemažai dar reikės pastangų, kad išspręstume visas problemas, su kuriomis susidurėme Kosovo šiaurinėje dalyje. Ir a, norint gyvendinti užsibrieštus teisės saugos tikslus. Kalbant apie Kosovo šiaurę, aš manau, kad ten tikrai reikia rimčiau veikti, ES sustiprinti turi savo veiksmų šiaurinėje Kosovo dalyje tam, kad būtų duotas postumis teigiamams politiniams procesams. Kosovo dabartiniu metu rengiasi pirmiesiems rinkimams po aštuntais metais vasario mėnesį padarytos vienašalės deklaracijos. Tada buvo paskelta, kad savivaldos rinkimai, tai yra į vietos tarybas ir um, merų rinkimai bus organizuojami šių metų lapkričio 6. 15, prašau, dieną. Centr, vyriausiųjų rinkimų komisija Kosove imasi visų reikalingų žingsnių, kad būtų pasirenkta savivaldos rinkimams. Kadangi vietos pajėgumai vis dar nėra labai gausus, vyriausiai rinkimų komisija pasinaudotų visai įmanoma išorės parama, kad būtų tinkamai pasirenkta rinkimams. ES misija, kaip ir ESBO misija, padėjęs vyriausiai Kosovo rinkimų tarybai pasirenkti šių metų rinkimams. USAID taip pat iš savo pusės imasi papildomų paramos priemonių. Vyriausiųjų rinkimų komisija kreipėsi į visą eilę regioninių ir vietos europinių organizacijų su prašymu atvykti ir stebėti, kaip vyksta rinkimai. Kad rinkimų procesas būtų demokratinis ir skaidrus, nes tai patys svarbiausi dalykai, norint užtikrinti tolesnę Kosovo kaip modernios, šiuolaikiškos ir daugiatautės demokratinės visuomenės raidą. Savivaldos rinkimai yra labai svarbus, nes tokiu būdu bus atstovaujama vietos bendruomenėms, kurios gyvena visoje Kosovo teritorijoje. Ir bet kokie, um, bet kokios kliūtis turėtų būti pašalintos demokratizacijos procesams, kurių svarbiausia turi vykti žmonių lygių. Būsimieji rinkimai vyks tuo metu, kai bus vykdomos labai svarbios vietos reformos, kuriomis siekiama įtraukti visas bendruomenės į Kosovo institucijų veiklą, tam, kad būtų užtikrinta tvari bendruomenių raida. Bus įsteigtos Kosovo serbų savivaldybės jų bus penkios ir ateityje jos bus stiprinamos per savivaldos stiprinimą, autonominių teisių plėtimą ir platesnį traukimą vietos bendruomenių į savivaldos institucijų darbą. Taigi, e, svarbu e, savivaldybių uh, sukūrimas yra tik tai dalis labai plataus Kosovo decentralizavimo proceso. Tačiau nebejotina, kad pagrindinis uždavinys, kuris laukia Kosovo valdžios, yra bendradarbiavimas su serbų bendruomenė. Mano galva, šis darbas būtinas norint tikrai sukurti daugia tautą visuomenę ir paskatinti tautinio susitaikymo procesą. Platesnis Kosovo serbo atstovavimas savivaldos lygių suteiks galimybę antrais skaitlingiausiai Kosovo bendruomeniai dalyvauti ne tik tai vietos valdymo darbe, bet taip pat ir savo bendruomenės raidą paskatinti, sprendžiant kasdienius žmonėms rūpimus klausimus, sveikatos apsaugos, švietimo srityje, taip pat padės apsaugoti kultūrinį bei serbų ortodoksų bažnyčios religinį paveldą. ES pritarė dabartiniu metu vykstančiam tokiam procesui glaučiai konsultuojantis su, Europos, e, su tarptautinė bendruomenė, Kosovo valdžios institucijos dabar bando įvertinti, e, kokios bendruomenės galės visaverčiai dalyvauti rinkimuose, kai e, kokios savivaldos lygių serbų bendruomenės galėtų perimti savivaldos darbą. Todėl labai tikiuosi, kad Serbijos vyriausybė paskatins Kosove gyvenančius serbus pasinaudoti vietos rinkimų teikiamomis galimybėmis. Pone pirmininkė, visi tie iššūkiai, su kuriais susiduria Kosovo gyventojai nebus įspręsti, jeigu nebus užtikrintas platus regioninis bendradarbiavimas ekonomikos rytyje, prekybos rytyje, nebus užtikrinama pagarba žmogaus teisams. Ir Kosovo siekis suartėti su ES, integruotis į ją, nebejotinai reikalauja platesnio regioninio bendradarbiavimo, kurį turėtų paremti tarptautinė bendruomenė. Teisės saugo teisė, kuros rytyje tai reiškia, kad reikia siekti tolesnės pažangos, bendradarbiaujant su Serbija, policijos ir muitų srityje, kaip kad yra nužymėta Europos komisijos dokumentuose, kuriuose a, išryškinamos kliūtis neleidžiančios įvesti bevizį režimą arba vizų režimo supaprastinimą. Taigi bus reikia Kosove sukurti institucijas, kurios palengvintų visų gyventojų gyvenimą ir darbą. Kelias Kosovas yra dar tik tai kelio pradžioje. Jiems reikės dar įgyvendinti labai daug e, infrastruktūros reformų, tobulinti valdymą ir kurti tikrą partnerystę. Nebejotinai šių metų lapkritį vyksiantis savivaldos rinkimai bus tas pirmasis išbandymas Kosovo valdžiai bet kartu tai yra ir galimybė, kurią turėtų pasinaudoti Kosovo serbai ir tikiu, kad jie tą padarys. Iššūkiai niekur nedings. Kosovo dar laukia didžiulis darbas ir ilgas kelias, kol Kosovas galės įsilieti Europos Sąjungą. Todėl Europos Sąjunga turėtų Kosovui padėti ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir tada bendrų darbo pagrindų galima bus sukurti stiprią Kosovo ES partnerystę, o Kosovo piliečiai tikrai pajus jų darbo, jų atliekamų darbo naudą. Grazie, sincere, dottor Feit, su interventi. Labai ačiū, daktarui Faith. Labai ačiū už tokį tokį platų ir išsamų pristatymą. Jūs paminėjote daug įvairių detalių. E, žinau, kad yra daug komiteto narių, kurie norės pasisakyti, padiskutuoti su jumis. Vis dėlto manyčiau, kad reikėtų laikytis darbo tvarkės, Ko gero būtų paprasčiausia, jeigu pasisakytų trys komiteto nariai, o tada jūs galėtumėte sureaguoti į e, jų pastabas. Na, o paskui vėliau ponas Faith galėtų apibendrinti atsakymus. Prašom, pirmoji kalbėtoja. Pane Pak. Ačiū, pirmininkė. E, aš esu labai dėkinga už tai, kad jūs pradėjote kalbėti apibendrindamas pažangą, gali antraip susidaryti įspūdis, kad apskritai nieko nevyksta. Man atrodo, kad tai tikrai mus visus e, padrasina toliau kovoti už Kosovą. Jūs pripažinote, kad ir toliau išlieka sunkumų, jūs paminėjote Mitrovicą. Norėčiau sužinoti, kas kontroliuoja sieną tarp Mitrovicos, Kosovo ir Serbijos. Ar Euleks ar vis dėlto kažkas kitas? Mano antrasis klausimas. Dėl inklavų sistemos, ar tos inklavos vis dar egzistuoja, ar jau nebe? Trečiasis klausimas. Norėčiau pasiteirauti, kaip jūs, kaip specialusis pasiuntinys, galite įtakoti darbą vietiniu lygiu kaip jau esame išdėstę ir raštu, mes pageidautumėm, kad būtų bendradarbiaujama tarptų teritorijų, kur gyvena serbai ir albanai, ypač turiuomenį kaimo teritorijas. Mes manome, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų vietinių lygmenių. Na ir paskutinė pastaba, mes norėtumėm nuvykti į rinkimus, mes visą laiką juos stebėdavome. Uh, Aš manau, kad e, tikrai visi būtų suinteresuoti tuo, kad mes nuvyktumėm į Kosovą, ten turime dalyvauti ir tokiu būdu pademonstruoti, kad mes siekiame sėkmingų rinkimų. Jūs sakė, kad, sakėte, kad tikitės, jog Belgradas bus padrasintas. Uh, Aš niekada negirdėjau, kad Belgradas kada nors drąsintų serbus eiti rinkimus. Atvirkščiai Belgradas atkalbėdavo serbus nuo dalyvavimo rinkimuose. Vis dėlto manau, kad serbus reikėtų skatinti dalyvauti rinkimuose. Toliau dėl parlamento. Aš norėčiau uh, pasakyti, kad mes turėtumėm dažniau kviesti kolegas iš Kosovo į Europos parlamentą ir su jais aptarti dabartinės problemas, taip pat juos supažindinti su Europos parlamento darbu. Mes taip pat gaučiame, bendradarbiavame ir su komisija. Labai Jums ačiū, linkiu Jums visokiojo pasiekmės darbe. Ir dar kartą norėčiau paprašyti, kad Europos parlamentas nusiųstų stebėtojų delegaciją į Kosovo rinkimus. Ačiū. Labai ačiū, aš pasižymėjau jūsų komentarą, prie to komentaro sugrįšiu diskusijų pabaigoje. Labai jums ačiū, o dabar suteiksiu žodį ponui Svoboda, prašom. Labai ačiū, ponė Faith, už jūsų pranešimą. Manau, kad jis iš tikrųjų yra labai realistinis. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką, o būtent e, rinkimus, kurie įvyks lapkričio 15 dieną. Kaip jūs sakėte, tai yra išties labai svarbus dalykas. Jeigu tie rinkimai bus sėkmingi, tai pagerės situacija Kosove apskritai, bus pasiekta pažanga. Aš manau, kad mes per ateinančią savaitę turėtumėm daryti viską, ką galime, turėtumėm pasinaudoti visais turimais kontaktais, tą turėtų daryti ir Europos parlamentas, ir jūs. Turėtumėm užmėgsti kontaktus su serbais gyvenančiais Kosove, taip pat ir su Serbija. Nepriklausomai nuo to, kokia yra dabartinė situacija. Aš tikiuosi, kad ir komiteto pirmininkas pripažins rinkimų svarbą. Manau, kad reikia kalbėti ne vien tik apie lapkričio 15 dieną. Per ateinančią savaitę taip pat reikėtų pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis, teisinėmis procedūromis. Uh, ir sutelkti dėmesį kasdieninės gyvenimo sąlygas ir taip pat bendradarbiavimą tarp etninių grupių, tarp albanų ir serbų. Manau, kad turėtumėte paskelbti viešai tuos pavyzdžius, kuriuos minėjote. Iš tikrųjų, juk yra tokių regionų, miestelių, kaimelių, kur žmonės gali taikiai sugyventi. Taigi, manau, kad per ateinančias savaitės turėtumėm stengtis įtikinti visus prisidėti prie sėkmingų rinkimų. Ačiū. Labai ačiū ponui Svoboda, toliau ponas Watson. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponė Faith už jūsų pasisakymą šios dienos posėdėje. Buvo tikrai labai įdomi jūsų informacija apie Mitrovicos forumą. Norėčiau pasiteirauti, ar yra kažkokios tai kitokios, yra kažkokios tai pažangos tame Mitrovicos forume. Ar tą formą remia Kosovo serbai? Mane taip pat domintų ir Belgrado požiūris į šį klausimą. Ar Belgradas nebando sužlugdyti šio forumo darbo? Taip pat e, norėčiau pasitirauti, koks yra valstybių narių, pač tų valstybių narių, kurias nepripažįsta Kosovo požiūris į jūsų darbą. Kokios valstybės narės jums padėjo siūsdamos žmonės į Kosovą, turiuomenį ir tai, kad e, jums skirtas biudžetas tikrai nėra didelis. Na ir galiausiai norėčiau paprašyti tarti keletą žodžių apie štai ką. Kaip jūs manote, kiek laiko truks misija. Pradžia buvo numatyta, kad misija truks iki 2010 metų. Kaip Jūs manote, ar vėliau Jūs to, toliau tęsite tą misiją, ar Jūs kas nors pakeis? Labai ačiū ponui Watsonui. Kaip jau susitarėme, dabar bus suteiktas žodis e, mūsų svečiui, kad jis atsakytų į trijų komiteto narių klausimus. Prašom. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mane tikrai labai padrasino ponios Pak ir ponos Vobodo žodžiai. Jie kalbėjo apie vietos savivaldos rinkimų svarbą. Manau, kad serbų bendruomenės taip pat turėtų dalyvauti rinkimuose. Tai yra mano misijos strateginis tikslas. Norėčiau iš karto atsakyti ponui Watson. Nors aš esu čia kaip specialusis ES atstovas, visiems žinoma, kad aš turiu ir kitų pareigų. Mano strateginis tikslas yra Kosovo bendruomenių integracija. Tai yra būtina sąlyga stabilumui, kurio mes siekiame Balkanuose, pačiame regione, o taip pat ir Kosove. Taigi vienas iš pirmųjų taktinių žingsnių būtų padrasinti serbus dalyvauti rinkimuose. Nors abu šie procesai yra atskiri, vietos savivaldos rinkimai ir decentralizacijos procesas jie persipina. Aš manau, kad mums reikia atšviežinti savivaldos institucijas. Reikia įtraukti ir serbus. Dėl to labai svarbu, kad vietos bendruomenės pasinaudotų galimybę ir dalyvautų rinkimuose. Tokiu būdu jos taip pat galėtų dalyvauti savivaldoje, siekti didesnių autonomijos teisų. Turiu jūs informuoti, kad decentralizacijos procesas vyksta ir aš esu įstikinęs, kad užtikrinus bendradarbiavimą tarp Kosovo institucijų, vietos valdžios mes bent jau galime parengti tam tikras parengiamasias komandas. Ten turėtų dalyvauti serbų pareigūnai, o taip pat ir ekspertai, kurie turėtų padėti įsikurti savivaldos institucijoms. Aš manau, kad tai reikia padaryti iki lapkričio 15 dienos. Tai būtų labai puikus signalas tiek serbų bendruomeniai, tiek ir Belgradui, kad rinkimai yra puikia galimybė. Na, aš galiu tik spėlioti, kaip Belgradas sureaguos į tuos naujus pokyčius. Visgi galėčiau pakartoti, kad tai tikrai nekaip neturėtų įtakoti šalių politinio statuso, turiuomenį Kosovo statuso, jeigu tie rinkimai bus sėkmingi. Labai džiaugiuosi, kad komiteto nariai yra suinteresuoti dalyvavimu stebėtojų misijoje. Šiuo metu aš dar tariuosi su komisija dėl to, kaip turėtų vykti stebės, stebėtojų misija. Reikėtų tartis ir su ESBO, kitomis organizacijomis. Turiu pasakyti, kad nematau jokios kitos institucijos, išskyrus šį Europos parlamentą, kuri būtų pati tinkamiausia partnerė e, rinkimų procese. Taip pat nepamirškime ir to, kad e, Kosovas, būdamas to regiono dalimi, turi ir tam tikrą europinę perspektyvą. Dabar dėl kitų klausimų. Pabandysiu trumpai jos atsakyti. Situacija Kosovo šiaurėje vis dar yra labai sudėtinga. EULEX yra dislokuota dviejose perėjimuose, ten jį vykdo priežiūra. Taip pat noriu paminėti ir Kosovo policiją, o taip pat ir Serbijos policijos pareigūnus. Jie bendradarbiauja su EULEX misija. Šiuo metu daug dėmesio yra skiriama namų atstatymui regione netoli šiaurės Mitrovicos. Ko gero, jūs matėte pranešimų ir žiniasklaidoje apie tai, kad tame regione dar tikrai nėra stabilumo, ten vyksta smurto protrukiai. Aš manau, kad vietos savivaldos rinkimų dėka situacija pagerės, bendruomenės gaus daugiau savivaldos teisių ir išsiniks tos paralelinės struktūros. Uh, Aš manau, kad tai bus e, žingsnis į priekį, tvirtinant Kosovo institucijas. Dėl forumo galiu pasakyti tik štai ką. Mes palaikome įvairius kontaktus su Kosovo serbų bendruomenė, o taip pat ir atskirais asmenėmis Mitrovicoje. Mes tikimės, kad laikui bėgant galbūt jau iki lapkričio 15 dienos, o galbūt šiek tiek vėliau. Mums pasiseks sukurti atskirą vietos savivaldą Mitrovicos šiaurėje. Tai buvo numatyta pono Artisaro veiksmų plane. Panas Watsonas tiravosi apie mano tolimesnį darbą Kosove. Na, tai tikrai yra toksai sudėtingas klausimas. Aš vis dėlto tikiuosi, kad ir ateityje turėsiu galimybių atvykti pas jūs, pateikti pranešimą apie tai, kas vyksta Kosove, be abejo. Mano likimas priklausys nuo valstybių narių susitarimo nes reikia vadovautis vairiomis procedūromis. Galiu pasakyti tik tiek, kad kalbant apie ES pagrindinį tikslą, tai dėl jo jau buvo susitarta. Dėl to tikslo buvo susitarta 2007 metų pabaigoje, 2008 pradžioje, sustarė taryba. Buvo sutarta, kad reikia um, skatinti teisės viršenybę Kosove, taip pat skatinti demokratijos kūrimasi. Visos 27 valstybės narės pritarė ir EULEX misijai. Ir aš tikrai esu labai dėkingas valstybėms narėms už jų paramą e, šiai misijai. Ačiū. Ačiū. puikus atsakymai. Toliau periname prie tolesnių klausimų. Ponas Liuvičiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Faitai, norėčiau Jums taip pat padėkoti žaliųjų frakcijos vardu už tai, kad Jūs pristatėte pozityvius aspektus Kosove, o ne tik kalbėjote apie problemas, kurios egzistuoja didelėje e, šio krašto dalyje. Jūs visiškai teisingai paminėjote poreikį padidinti ekonominį ir socialinį stabilumą šalyje, kad žmonės galėtų pajusti, kad šalis priklauso jiems, kad jie gali ten dirbti, ten gyventi ir neturi bėgti iš ten, kad E, užsitikrintų ekonominius pagrindus kažkur kitur Europoje. Aš esu iš Austrijos, kur buvo daug žmonių siekiančių įsikurti Austrijoje, kai kurie iš jų dar iki šiol tai bando padaryti. Todėl aš atidžiai stebėjau situaciją, kas vyksta Kosove. Pone Faitai, taip pat mūsų frakcijos vardu norėčiau pritarti tam, kas buvo panėta anksčiau ir ką jūs minėjote, tai yra rinkimų stebėjimo misiją. Žinome, kad SBO ir Europos taryba negali to padaryti ir todėl labai svarbu, kad tai padarytų Europos Sąjunga, nes situacija yra išskirtinė, šalis yra išskirtinė. Todėl manau, kad yra labai svarbu sėkmingai parengti misiją. Kiti mūsų komiteto nariai minėjo tokį tokią būtinybę, tikiuosi, kad e, tai pavyks padaryti. Taigi mes tam pritarėme. Jūs pats kalbėjote apie policijos darbą. Norėčiau sužinoti, kiek jūsų nuomonė reikia policijos paramos srityje, paramos iš ES pusės, nes policija leidžia žmonėms jaustis saugesniems, Jeigu yra policija, kuri yra gerai apmokyta, kuri žino, kaip elgtis su žmonėmis, jeigu policija nėra apmokyta, tai žmonės greičiau tos policijos bijo. Taigi norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate šią situaciją. Minėjote organizuotą nusikalstamumą ir dėl to norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate situaciją susijusią su moterimis, nes, kaip žinote, prekyba žmonėmis daugiausia liečia moteris ir merginas, tam tikrą prasme ir berniukus, bet labiausiai moteris ir merginas. Kaip e, ši situacija yra susijusi su išslavinimo ir pajamų trūkumu. Galbūt galite papasakoti apie kokią nors e, vilti teikiančią pažangą šioje srityje. Taip pat norėčiau prisidėti prie to, ką sakė ponas Svoboda esu girdėjusi, kad Belgradas jau e, pradėjo įkalbinėti Kosovo serbus nedalyvauti vietos rinkimuose. Aš tikiuosi, kad bus įmanoma parodyti Belgradui ir serbams Kosove, kad vietos rinkimai yra tai, kas gali padėti jiems viską paimti į savo rankas Tai nėra nepriklausomybės klausimas. Todėl norėčiau išgirsti, kokias perspektyvas jūs matote tame, kaip paveikti Belgrado nuomonę ir kaip pasakyti, įrodyti Belgrado serbams, kad jie dalyvautų rinkimams, rinkimuose ir ką galėtų Europos parlamentas padaryti šią prasme. Na ir paskutinis klausimas, kuris galbūt pasirodys šiek tiek jautrus. Jūs pats minėjote, ne tik ES atstovus, bet ir tarptautinių organizacijų atstovus. Žinome, kad SBO yra finansuojama įvairių šalių ir tų šalių, kurios nepatvir... ne... nepritarė Kosovo nepriklausomybei. Taigi, ar matote problemą, kad galbūt kai kas kai kurios organizacijos e, yra finansuojama šalių, kurios e, pritarė ir Kosovo nepriklausomybei, o jums reikia būti neutraliems. Ar nematote čia kažkokio konflikto? Esu girdėjusi, kad tokia problema gali kilti. Ačiū, ponia Lunačiak. Ponas Van Nordenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Peterui Feitui, kad jis atvyko pas mus šiandien. Noriu pasveikinti profesionaliai atliekant savo darbą, dirbant sunkioje misijoje, nepaisant įvairių skirtingų nuomonių dėl Kosovo statuso ir dėl to, kad ESLEX misija yra vykdoma po e SDP vėliava. Ir mes pritarėme, kad ES dirba civilinės paramos srityje, tačiau aš nepritriešiu tam, kad būtų dalyvaujama karinėse misijose. Piterį, galbūt galėtumėte pasakyti keletą žodžių apie tai, ką jūs paminėjote šiek tiek, apie KFOR misiją. Atrodo, kad yra 14 tūkstančių NATO KFOR kareivių, dauguma jų yra iš Europos šalių. Žinoma, NATO yra didelė dalimi Europinė organizacija, ką daug kas pamiršta. Galbūt galėtumėte papasakoti apie koordinavimą tarp SLEX ir NATO. Nes kalbėjote, kad NATO mažina savo misiją ir įdomu, kaip jūs vertinate tokias, tokias perspektyvas. Kalbant apie Kosovo policiją, e, jūsų E, darbas yra, yra toks priežiūros darbas, ar jūs e, apmokote policiją, ar padedate jiems. Aš, e, man atrodo, suprantu, kad jūsų įgaliojimai apima ir mokymo įgaliojimus. Ar įsivaizduojate, kad galėtų egzistuoti tarp bendruomeninė e, policija, ar tiesiog bus kuriamos dviejos policijos pajėgos Kosove. Minėjote savo įgaliojimus. Misija turi tęstis iki 10 metų birželio mėnesio. E, Gremas Watsonas e, sakė, kad jūs negaunate didelio finansavimo. 265 milijonai eurų yra nemaža suma. Tačiau kaip Jūs manote, kiek mums reikia dalyvauti tokiu mastu Kosove? Ar manote, kad dar turėsime e, dalyvauti ten daug, daug metų ateityje? Ačiū, pono Venordonui. Puentes. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už suteiktą labai įdomią informaciją apie Kosovą. Vis dėlto reikia pastebėti, kad yra dar vienas labai svarbus klausimas, į kurį pranešėjas didelio dėmesio nekreipė. O būtent ES um, politinė parama sprendžiant Kosovo statuso klausimą. Mūsų frakcija yra prieš Kosovo nepriklausomybę. Jūs minėjote dabartinę situaciją, o situacija yra tokia, kad daugelis ES valstybių narių pripažino Kosovo nepriklausomybę, tačiau tai pasielgia ne visas ES valstybės narės. Panašu, kad nebegalima sustabdyti to nepriklausomybės siekimo proceso. Mes manome, kad Kosovo nepriklausomybės pripažinimas sukeltų didesnę įtampą, taip pat ir sukurtų precedentą. Galbūt būtų galima rasti kažkokį kitą sprendimą. Galbūt e, jungtinės tautos galėtų e, pasiūlyti sprendimą Kosovui ir visam regionui. Ką reikėtų daryti ir su karo pabėgėliais? Ar įmanoma bus karo pabėgėlius sugražinti į jų tėvynę? Taip pat manau, kad turėtumėm būti susirūpinę ir dėl to, kad Kosove tebe vyksta e, narkotikų kontrabanda, žmonių kontrabanda, taip pat klesti organizuotas nusikalstamumas. Ar tai neturės neigiamos įtaikos, įtakos didesniam regiono, galbūt ir visą Europos Sąjungai. Ačiū. Labai ačiū. Taigi, vėl steikiu žodį daktarui Faitui, kad jis galėtų atsakyti į antrą klausimų grupę ir po to išklausysime dar vieną klausimų grupę. Pirmiausia, norėčiau patikslinti poniai Lunaček, ir ponui Van Ordenui, kad aš nesu e, SLEX misijos vadovas. Aš esu specialusis įgaliotinis. Aš e, nesu tarp SLEX e, vadovybės. Aš tiesiog politinę prasme padedu. Ir tikiuosi, kad pakesite tai, kad aš negaliu giliai kalbėti apie operatyvinius dalykus. Ir tikiuosi, kad misijos, SLEX misijos vadovas jums galėtų atsakyti į detalius klausimus. Ypač poniai Lūna čia galiu pasakyti, kad aš neturiu statistikos apie tai, kokia pažanga yra pasiekta kovojant su prekyba moterimis šiuo metu galiu pasakyti, kad pažangos yra, tačiau šis reiškinys nėra visiškai išnaikintas. Kosovas tebėra tranzitinė valstybė daugelio, daug, daugeliu prasmių, ne tik narkotikų atžvilgių, bet ir taip pat ir e, priekybos žmonėmis prasme. Turiu pasakyti, kad Kosovo valdžia rimtai žiūri į lyčių problemas. Pavyzdžiui, yra 30 procentų kvota moterims, kurios norėtų tapti Kosovo asamblėjos narėmis. Turiu pripažinti, kad ši kvota nėra pasiekta, įvykdyta, dar reikia pasidarbuoti šioje srityje, tačiau toks yra formalus reikalavimas. Ir taip pat matome ir panašius dalykus ir vyriausybėje, kitose svarbiose postuose, kur uh, dirba tikrai mm, gerai kvalifikuotų moterų. Grįžtant vėlgi prie rinkimų, dėkoju tam, ką pasakėte apie tai, kad tie rinkimai yra labai svarbus ir apie tai, kad komiteto nariai, parlamento nariai galėtų pasinaudoti savo kontaktais ir paragintų Belgradą ir Kosovo serbus dalyvauti rinkimuose. Aš tikrai na, na, nekalbėčiau tiesos, jeigu nepasakyčiau, kad tikrai mes vertiname visą pagalbą šioje srityje. Dėl mano paties pozicijos galiu pasakyti, kaip ir anksčiau susakė, kad, e, kad SBO ir ECR pozicija yra tokia, kad jos gali e, šiek tiek viena kitai padėti ir gali šiek tiek kilti sumaišties, esu girdėjęs iš atstovų spaudai, kurie skirtingai kalba, kad jie nori tos reikalus atskirti. Ir valstybės narės, kurios nėra pripažinusios Kosovo, yra labai dėmesingos e, šiems klausimams. Aš tai suprantu. Tačiau visos valstybės narės ir noriu pabrėžti tai ponui Kuntis, visos valstybės narės yra paskyrę specialų įgaliotinį, ES įgaliotinį Kosove ir tai yra galimybė siekti tolesnio stabilumo regione jūsų šalis yra netoli šio regiono ir mes galime spręsti įvairius klausimus, kurie, kurie galų galia yra naudingi ir Europos Sąjungai, kurių sprendimas būtų naudingas Europos Sąjungai. Nepaisant to, ką sakiau anksčiau, pirmiausia, dar kartą noriu pasakyti, kad koordinavimas tarp NATO KFOR misijos ir SLEX yra geras. Galbūt žinote, kad esant civiliniams neramumams yra numatyti trys etapai. Pirmasis, kad vietos policija pirmiausia turėtų reaguoti, toliau SLEX įsikištų, o KFOR būtų trečioje vietoje. Taigi, jeigu kiltų pilietiniai neramumai, visada yra garantija, kad susilauktume KFOR paramos. Tačiau, kaip ir esu sakęs anksčiau, tai yra pasitikėjimo didėjančių institucijų brandumu ženklas. Ir būtent tai, kad KFOR mažina savo pajėgas, nors jų dar iki šiol yra 14 tūkstančių, puikiai suprantame, kad pasaulinimas tų yra kitų prioritetų taip pat. Ir atrodo, kad NATO prioritetų keitimas yra visiškai pateisinamas. SLEX buvimas nėra pirmiausia skirtas mokymams. Per pastarosius devynerius metus buvo atlikta daug mokymų, kai šalis buvo e, Junktinių tautų administracijoje. Pasiekta didelė pažanga, policija e, jau pasiekusi tokį profesionalumo lygį, kuris yra gana aukštas, tačiau kaip jūs minėjote, dar reikia padėti policijai, policijos pareigūnams, pareigūnams vykdant jų pareigas ir stebėti, kas vyksta policijos nuovadas. Galutinis tikslas yra sustiprinti daugia tautį kol savo policijos pobūdį. Tai yra kaip galima daugiau serbų turėtų įstoti į policijos pajėgas. Vienu laikotarpiu serbų policijos pareigūnai paliko pajėgas dėl įvairių politinių priežasčių, bet dabar jau yra daug jų grįžusių. Būtų labai svarbu taip pat išlaikyti pasitikėjimą tautinėse mažumose kad asmeninė Kosovo policijos pajėgų sudėtis galėtų būti daugia taukti, kaip galima daugiau. Neimsiu spėlioti apie SLEX misijos trukmę. Žinau, kad reikalingi gana žymus ištekliai tai misijai. Iš principo galiu pasakyti, kad norėčiau, jog tarptautinis tarpinės organizacijos nepasiliktų ten ilgiau negu reikia. Tačiau būtent teisės viršnybės e, srityje reikia atlikti labai daug darbo. Ir manau, kad visų valstybių narių, ES valstybių narių naudai būtų tai, jeigu įstatymų viršinybė įsigaliotų Kosove ne tik dėl to, kad būtų galima pritraukti užsienio tiesioginės investicijas į šalį, kad jį galėtų e, plėtotis ekonominė ir socialinė prasme. Na ir pagaliau atsakydamas ir pono Kuntis klausimus, turiu pasakyti, kad aš žinau, jog yra skirtingų nuomonių dėl Kosovo statuso, ne visi yra pripažinę Kosovą. Tačiau, kaip sakau, yra tam tikrų tikslų, dėl kurių yra sudarusios visos valstybės narės Kosove ir jų yra siekiama. Ir esu įstikinęs, kad taip ir toliau bus, e, pritariant visoms valstybėms narėms. Nenorėčiau kalbėti ar spekuliuoti, spėlioti apie Kosovo statuso ateitį, kiti yra pasakę, kad Kosovo nepriklausomybė yra net grėžiama. Tai yra labai svarbus pareiškimas. Ir todėl galimybė, kad būtų kitas taikos procesas ar nauja saugumo rez tarybos rezoliucija, nėra tokia aiškiai galimybė. Bet jeigu būtų buvusi saugumo tarybos rezoliuciją, rezultatas galbūt būtų buvęs kitoks, tačiau dėja to neįvyko. Ačiū. Grazie, dottor Fait. Eh, darei la... Ačiū, daktarė Faitai. Pane Čianaku, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti specialiam pasiuntiniui už jo pasisakymą. Aš manau, kad jis paminėjo daugelį džiuginančių dalykų. Tačiau man kyla ir šiokių tokių klausimų. Noriu pasterauti, kokia gyventojų dalis paliko šalį Kokia yra migracija Kosove? Ar jūs kaip specialusis pasiuntinys palaikote tiesioginius kontaktus su Belgradu? Kalbant apie vietos savivaldos rinkimus, tai Belgradas prašo Kosovo svarbu neiti rinkimus. Ar tai yra gandas, ar iš tikrųjų taip ir yra? Gal galite patikslinti situaciją. Jūs taip pat kalbėjote ir apie tai, kad grįžo kai kurie policininkai į Kosovą, panašu, kad tam tikra pusiausvara jau yra sukurta, ar aš neteisi. Gracija, prezidentė. Kitas klausimas, ponas Taleris. Noriu padėkoti Jums už visas Jūsų geras pastangas. Mes matėme, kas vyko praeitįje Jugoslavijoje. Mes visą tai išgyvenome. Ir nuo pat karo pradžios Jugoslavijoje ir jos žlugimo pradžios prieš 20 metų esame matę ne vieną ataskaitą apie padėtį tame regione, įskaitant ir ataskaitas apie pono Miloševičiaus valdymo rezultatus. Todėl labai svarbu, kad tie procesai, kurie vyksta Kosove, būtų sėkmingi. Ir mane domina vizų klausimas. Aš žinau, kad šiuo metu rengiamas sprendimas pereiti prie bevizio režimo su Jotkalnyje, buvusio Jugoslavijos Makedonijos Respublika ir kitais dalykais, bet sistema atrodo tampa sudėtinga. Ir tikriausiai vertėtų galvoti, kad viso regiono valstybėms reikalavimai turėti vizas būtų pašalinti vienu metu. Nes kitaip būtų labai sudėtinga. Ir būtų tokiu būdu sudėtinga užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Šiame kontekste norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, kokia laukia vizus režimo srityje kos, ateitis Kosovo ir ar įmanoma sukurti bevizio režimo erdvę ir panaikinti vizas Kosovo gyventojams. Ar valstybės narės tokiu atveju turėtų veikti per savo konsulinius įstaigas Prištinoje? O jeigu yra vizų režimas, tai kur gauna vizas? Prištinoje ar kur nors kitur Kosovo gyventojai? Kitas klausimas. Ponas Feitas gražiai kalbėjo apie padėtį Kosove ir apie ES darbus. Minėjo sunkumus ir aš gerai suprantu, kaip sunku jums spręsti ten kyla šias problemas. Kita vertus, turiu pasakyti, kad manęs netenkina jūsų pateikta informacija apie padėtį Kosove. Daugiausiai jūs kalbėjote apie pasirengimą savivaldos rinkimams. Ir vos keletų žodžių užsiminėte apie tas rimtas problemas, kurios egzistuoja Kosove. Aš žinau, kad jos egzistuoja. Prieš keletą metų turėjau galimybę, dirbdamas ES, įsigilinti į šį reikalą. Ir didžiausia problema, su kuria susiduria Kosovas. Turiu galvoje ne tik tarptau e, įtampa, kuri egzistuoja tarp tautinių bendruomenių, yra plataus masto korupcija, ypač išplitęs organizuotas nusikalstamumas, pinigų plovimas. Dėl viso to Kosovas kelia didžiulę grėsmę Europos Sąjungai ne tik savo piliečiams, bet ir Europos Sąjungai. Persipinę organizuotų nusikaltelių ir politikų interesai ir tas persipinimas yra labai plataus masto. Organizuotos nusikaltelių grupuotės įgyjo tokią galę, kuri tikriausiai yra didesnė už stambiųjų Europos žaidėjų galės. Galima būtų palyginti tikriausiai Kosovo mafiją su Italijos mafija, bet tik tai dabar Kosovo mafija yra kur kas geriau organizuota ir galingesnė negu Sicilijos mafija. Ir e, beje, jos grupuotas yra labai skaitlingos. Todėl man tiesiog įdomu, kaip, kuo remintis yra vertinami teigiami ar neigiami ES misijos rezultatai? Ar apsiribuojama vien tik tai pasirengimų busimiems rinkimams? Ar tai, kad organizuojami rinkimai, yra vienintelis vertinimo kriterijus? Aš žinau, jūs ir pats minėjote, kad jūs nesate atsakingas už uh, padėtį Kosove ir kad jūs nepriklausote ESLEX vadovybei. Bet jūs kaip vyriausiasis ES įgaliotinis šio, šioje srityje Kosovo reikalams turite įtakos. Ir tikrai būtų įdomu išgirsti, ar tie parametrai, tie kriterijai, kuriais vertinama pasiekta pažanga, yra realistiški ar jie padeda tikrai įvertinti kovos su organizuotu nusikalstamumu rezultatus? Ar padeda įvertinti sėkming, kovos sėkmę pinigų plovimo srityje? Ir vienas iš svarbiausių dalykų yra beje policijos pajėgų darbo pripažinimas, kuris tarptautiniu lygiu nėra pripažįstamas ir dėl to tikriausiai nėra atsisakoma vizų režimo. Nes kiek aš žinau, dauguma slaptųjų tarnybų kaip tik prieštarauja vizų režimo panaikinimui būtent dėl organizuoto nusikalstamumo grėsmės, kuris panaikinus vizas kiltų artimiausioms Kosovo kaiminėms, tokioms kaip Italija, Graikija ir kitos valstybės narės. Per metus misijai skiriama kažkur apie 60, 260 milijonų eurų. Tai nėra tokie maži pinigai. Todėl gal jūs galėtumėte labai konkrečiai informuoti apie tuos kriterijus, kurie yra nustatyti ir kuriais turi būti naudojama vertinant darbo Kosove pažangą. Ačiū, pana Atlakė. Dabar suteiksiu žodį ponui Komicakos. Ačiū. Ačiū, kad jūs atvykote šiandieną į mūsų posėdį. Aišku, ES specialaus įgaliotinio ir ES misijos laukia labai atsakingas darbas ir sudėtingas darbas. Mane domina politinės sąlygos ir kaip politinė padėtis gali ar daro įtaką jūsų gebėjimui veikti Kosove. Belgradas, aišku, bendradarbiauja, kreipiasi į Hagos tribunolą prašydamas, kad būtų priimtas atitinkamas sprendimas. Dėl Kosovo nepriklausomybės teisėtumo. Ir kaip jūs tai vertintumėte? Ir kokią jūsų nuomonę Hagos teismas priims sprendimą, Ar jūs žinote, ką nors apie tai, kada galima tikėtis, kad Hagos tribunolas, Hagos teismas priims tokį sprendimą? Ir koks būtų tokio sprendimo poveikis tolesniam darbui? Jeigu Hagos teismas priims sprendimą iki vietos savivaldos rinkimų, tai koks bus poveikis patiems rinkimams. sprendimas nebejotinai darys įtaką. Kita vertus, jeigu teismo nuomonė bus nepalanki, tai tada susikurs visai kita padėtis ir nebejotinai jau visai apie ką kitą turėtume kalbėti. Artėjant savivaldos rinkimams. Ačiū, ponė Kumutsakos. O dabar ponia Gomes. Ir tada daktaras Fei turės galimybę atsakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai malonu matyti Jūs, mūsų specialui įgaliotinį Kosove. Iš tiesų, Jeigu mes norime kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, reikia užtikrinti Kosove ekonomikos, ūkio stabilumą. Ir būtent šioje srityje, kai buvo dalyjamasi funkcijos tarp ES ir jungtinių tautų laikinosios administracijos, gal rezultatai to pasidalymo darbo nebuvo labai mums naudingi. Dar vienas dalykas - moteris. Jos ne tik tai tampa priekybo žmonėmis aukos, bet jų darbas, jų statusas yra labai svarbus demokratijos plėtros ir įtvirtinimo požiūrių. Ir iš tiesų, moteris nėra tinkamai atstovaujamos parlamente Kosovo ir todėl ypač norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip yra su ambasadoriais. Aš atsimenu praeisiais metais nebuvo ne vienos moters ambasadorės. Ar situacija pasikeitė? Ir trečias mano klausimas būtų toks. Ar jūs galėtumėte truputį daugiau papasakoti apie ES misijos darbą Mitrovicoje? Kaip dirba misija ar tiesiogiai yra dirbama teismuose ir su teismais. Aš suprantu, kad es leksui reikia personalo, ypač prokurorų, todėl kyla klausimas, kodėl valstybės narės negali skirti savo žmonių, ar tai susijęs su finansų trūkumu, ar kokios yra kitos priežastis. Ačiū prieš suteikdamas žodį daktarui Feitui vėl Norėčiau trumpai sureaguoti į ponios Gomes paskutinį komentarą. Mūsų kolega, ponas Nicas, pateikė pasiūlymą dėl biudžeto projekto atitinkamos eilutės pakeitimo, siūlydamas padidinti asignavimus tam, kad daugiau moterų patektų į Kosovo valdžiaus institucijas. Taigi iš dalies, kaip jūs matote, imamasi veiksmų. O dabar suteiksiu žodį daktarui Feit. Pirmiausia, norėčiau atsakyti poniai Janaku. prisimenant 98-99 smurto protrukius. Tada daug serbų išvyko iš Kosovo. Beje, turėčiau dar priminti ir įvykius, kurie įvyko 2000-2001 metais. Ir mano prioritetinių darbų sąraše yra ir darbas, kuris turėtų padėti serbų pabėgėliams grįžti į namus. Tai yra gana sudėtinga, nes serbai norėtų, kad jiems būtų užtikrintas saugaus gyvenimo sąlygos. Ir tam reikalingi ištekliai yra pasakytina, jog ministerija, kuri atsako už pabėgėlių grįžimo į namus reikalus, neturi pakankamų lėšų, nedaug tarptautinių organizacijų teikia pinigų. Aš pasismeiškai su Belgradu šiuo klausimu nesikalbėjau, bet žinau, kokie, koks vyksta darbas ir mes tikrai darome viską, kad paspartintume pabėgėlių sugrįžimą. Jie grįžta nuolatos, bet negalime kalbėti apie didelius skaičius, nes iš tiesų būtina paspartinti grįžimo procesą ir, manau, yra visos prielaidos tam, kad grįžtančiųjų skaičius per artimiausius metus ženkliau išauktų. Man būtų sudėtinga iš tiesų atsakyti kai kurios klausimus, nes rytoj jūsų komitete, komiteto posėdėje dalyvaus komisijos narys Oli Ren ir vizų režimo liberalizavimas yra jo kūruojamas rytis, todėl nenorėčiau užbėgti jam už akių savo pamastymais. Žinote, kad norint panaikinti vizų režimą, reikia tenkinti tam tikrus reikalavimus, tai yra sustiprinti sienų kontrolę, išduoti piliečiams biometrinius duomenis turinčius pasus, bet Kosove būtent dėl biometrinių pasų šis reikalavimas neįgyvendintas ir ypač ES per SLEX misiją padeda um, Kosovui gyvendinti ypač techninius reikalavimus. Dabar e, Serbijoje darbas beveik baigiamas ir galbūt bus priimtas teigiamas sprendimas dėl visų režimo liberalizavimo. Bet dėl Kosovo tai dar reikės palaukti, nes, kaip sakė ponas Xavier Solana, vizų liberalizavimo su Kosovu tikslo nėra atsisakoma, galbūt tas tikslas bus pasiektas ateityje, kad būtų užtikrintas laisvas žmonių judėjimas tarp šio regiono ir Europos Sąjungos. Dabar dėl pono Alačiai pasisakymų ir problemų rimtumo. Tai, ką jūs sakėte, tikrai neprieštaraujame. Tai, ką aš sakiau, nes mes visi sutarėme, kad jūsų minėtos problemos yra labai rimtos ir būtent dėl to ES sutiko nusiųsti savo pačią didžiausią kada nors sudarytą misiją Europos saugumo ir gynybos politikos rėmose. O dėl sėkmės įvertinimo kriterijų, tai tie kriterijai kartais keičiasi, bet šiuo atveju aš manau, mums būtina užtikrinti teisės įtvirtinimo kokybę. Reikia tikėtis, kad Kosovas vieną dieną suartės, priartės prie to standarto, kurį yra nustačiusios ES institucijos. ir tam būtina, jog Kosovo institucijos visaverčiai ir visapimančiai bendradarbiautų su ESLEX misija. Kaip rodo ankstesnė patirtis ir jūs tai žinote, Kosovo visuomenėje daug kas galvoja, jog Kosovas turėtų tapti Europos Sąjungos dalimi bet jie turi parodyti, kad sugeba pasiekti reikiamos pažangos nurodytose sritise. Taip aš kalbėjau apie įvairių institucijų kūrimą. Bet tai yra viena pakopa. O kita pakopa tai jau tų institucijų konkretus darbas, vadovaujantis ES standartais. Ir nebejotinai, pirmiausia, mes turime kalbėti apie valdymo kokybę, atskaitomybę Ir tai reiškia, kad pageidautina, jog būtų ištiriamos e, labai didelio plataus rezonanso susilaukusios bylos susijusios su organizuotu nusikalstamumu. Kosove yra tikimasi, ypač Kosovo piliečiai, tikisi, kad ESLEX misija padės užtikrinti, kad didelio atgarsio susilaukusios bylos bus išnagrinėtos ir kaltininkai bus nubausti ir kad tas procesas bus pakankamai spartus ir kad bus veiksmingai kovojama su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija. Taip pat Turiu pasakyti, kad um, Europos komisija labai intensyviai dirba ir viešųjų pirkimų bei konkursų skelbimo sritis yra tos sritis, kuriuose plačiausiai piknaudžiaujama ir todėl ES pirmąjį lėją ketina padėti Kosovo valdžios institucijoms sutvarkyti šią sritį. Man Norėčiau atsakyti ir kitus klausimus. Pono Komusakos klausimas dėl Hagos teismo. Tikiuosi, jūs neįsižeisite, jeigu neatsakysiu, nes aš tikrai negaliu kalbėti to teismo vardu. O bet kokios spekulacijos šią temą tikrai nebus naudingas dalykas. Bet aš manau, kad dar reikės palaukti teismo, Hagos teismo sprendimo ir jis nebus paskeltas taip greitai, kaip jūs čia gal nurodėte. Tai yra iki savivaldos rinkimų Kosove. Labai sunku nuspėti, koks bus sprendimas. Bet mes tikimės, kad teismas pateiks savo patariamąją nuomonę maždaug kitų metų viduryje. Ir tai bus patariamoji nuomonė. Tai nebus kažkoks konkretus sprendimas bet ta mater, e, patariamoji nuomonė nebejotinai turės teisinį ir materialų poveikį. Ir galbūt pasitarnaus Kosovo platesniam pripažinimui. Tačiau nebejotinai reikia palaukti paties sprendimo ir tada bus galima galvoti apie tai, kas bus toliau. Ponios Komes pasisakymas ir klausimai. Pirmiausia, noriu Jums, ponia Gomes, padėkoti už mūsų darbo pripažinimą. Atsakydamas jūsų klausimus galiu pasakyti štai ką. Man regis Kosovo ekonominė padėtis vis dar labai sudėtinga. Ūkio nuopolis buvo ryškus ir jo neigiamas poveikis dar nesumažėjo, Kosovas, kaip žinia, labai nedidelė teritorija, jos ūkis nebuvo gerai išplėtotas ir susijęs su pasaulinė krize. Todėl pasaulinės krizės poveikis nebuvo iš kartos labai jaučiamas Kosove, bet mes matome dabar tą neigiamą poveikį, ypač nedarbos rytie, nedarbas auga. Dar vienas dalykas yra privatizavimo procesas, jūs paminėjote ir tai, turiu pasakyti, kad energetikos sektorius yra labai svarbus sektorius šiuo atveju, jeigu viskas vyks gerai, tai Kosovas, kaip žinote, turi ne, gana didelius lignito išteklius ir tai yra svarbi medžiaga eksporto požiūrių, tai geras elektrinių kūras. Ir buvo paskelbtas konkursas dėl Kosovo atitinkamo komplekso įrenginių perėmimo, bet E, dar nėra galutinių rezultatų, tik tikimės, kad konkursas bus baigsis labai greitai ir nebejotinai padėtis elektros rinkoje turės didžiulį poveikį biudžetui Kosovo. Dabar dėl moterų atstovavimo valdžios institucijose. Man labai malonu, kad Kosovos reikalų ministro pavaduotoja yra moteris, labai gera savo srities profesionalė dėl Mitrovico teismo. Tuo tarpu galiu pasakyti, kad Kosovo albanai ir serbai teisėjai bei prokurorai tik pradeda darbą teisme, mes su jais palaikome nuolatinį ryšį. Ir taip pat bendradarbiaujame su Belgrado valdžia, kad pats procesas a, paspartėtų darbo teisme. Manau, kad jūsų komitetas galėtų irgi prisidėti prie procesų sėkmės ir reikėtų grįžti čia prie organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Taip tikriausiai reikės valstybėms narėms pasiūsti daugiau prokurorų dirbti į Kosovą, kad būtų uh, galima užtikrinti tinkamą labai rimtų bylų nagrinėjimą ir tyrimą. Ir galbūt mes kreipsime su prašymu valstybės narės komandiruoti daugiau ekspertų, kad būtų sėkmingai dirbama ES leks misijos ribose. Labai ačiū. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Faith. Jūs tikrai labai išsamei atsakėte visus pateiktus klausimus. Dabar suteiksiu žodį dar penkiems paskutiniams kalbėtojams. Pradėkime nuo pono Howitt. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti specialiam įgaliotiniui dėl to, kad atvykote pas mus. Galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamentas visiš, visapusiškai remia Jūsų veiklą. Pritariu kitiems kolegoms, kurie kalbėjo apie vietos savivaldos rinkimus, mes turėtumėm domėtis tais rinkimais ne tik dėl to, kad e, Kosovas turi europinę perspektyvą. Mes turėtumėm skatinti demokratijos procesus visame pasaulyje apskritai. Taigi ir aš remiu rinkimus. Na, dabar mano klausimai. Jūs uh, dirbate ir žmogaus teisų gynimo srityje. Kaip Jūs manote, kokie didžiausi iššūkiai Kosove šiuo metu kyla pagrindinių žmogaus teisų ir laisvės srityje? Antras klausimas. Dėl tarptautinių pajėgų. Ar yra kokios nors patirties, kažkokių pamokų, kurias mes turėtumėm išmokti šioje srityje. Kokios patirties gavome iš tarptautinių pajėgų siuntimo į Kosovą. Na ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad Kosovas turėtų bendradarbiauti su Serbija muitinių policijos rytėje, taip pat ir e, gražinant pabėgėlius. Kokia situacija ne tik Kosovo, bet ir kitose Balkanų regionuose, kokia ji dabar, kokia buvo prieš metus, e, kokia pažanga pasiekta tiek Kosove, tiek ir kaimininėse šalise. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Van Balen. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Fait. Jis teigia, kad Serbijos policija turėtų užtikrinti, kad Belgradas dar gali kontroliuoti vietos savivaldos institucijas. Aš manau, kad e, tokiu būdu situacija taptų sudėtinga. Norėčiau pasitarauti, ar įmanoma kažkaip sustabdyti tą Serbijos kontrolę ir kas jau yra padaryta šioje srityje. Labai ačiū ponui Van Balen. Dabar žodis ponui Kirilov, prašom. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pritariu tam, ką pasakė mano kolega Arlačev. Aš, es, aš pritariu jo susirūpinimui. Tikiuosi, kad panas Faith gali geriau nušviesti situaciją. Aš iš ties esu susirūpinęs dėl šios situacijos, dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Kaip tą situaciją gali takoti politikai ir aukšto lygio politikai? Ko gero, ponai Faith puikiai yra žinoma, kad Kosovo organizuotas nusikalstamumas pasiekia net ir aukščiausius valdžios sluoksnius. Aš manau, kad tai yra tikrai didžiulis iššūkis. Jeigu mes nekreipsime į tai dėmesio, tą tai ryšį tarp organizuoto nusikalstamumo ir politikos, galime atsidurti tikrai sudėtingoje situacijoje. Tai gali turėti neigiamas įtakos ir Kosovo nepriklausomybei. Jūs kalbėjote apie prokurorus, bet e, nepamirškime, tokių nusikaltimų persikimą, bet nepamirškime, kad einame labai plonų ledu. Visiškai neseniai girdėjau žinių apie Kosovo apsisprendimo organizaciją. Aš manau, kad tai yra problema susijusi ne vien tik su Kosovo pilietinė bendruomenė. Aš manau, problema gali dar labiau išsiplėsti. Gali atsitikti taip, na tikrai nenorėčiau, kad taip atsitiktų, bet vis dėlto gali gali atsitikti taip, kad kova su nusikalstamumu taps vis veiksmingesnė ir jie takos ir visuomenę. Kaip žinia, žmonės Kosovo nepriklausomybės nori dėl labai įvairių priežasčių. Galų gale bus padėkota EULEX misija ir pasakyta, kad jų daugiau nebereikia. Kosovo apsisprendimo organizacijų rodo tam tikrų ženklų. Aš manau, kad galime atsidurti rimtoje bėdoje, jeigu nekreipsime dėmesio į šį procesą. Aš suprantu, kad e, veikla muitinių srityje yra išties svarbi, bet puikiai žinome, kaip viskas vyksta kaip gabenama kontrabanda. Tikrai nenoriu jūsų atkalbinėti, bet manau, kad turėtumėm būti labiau realistai. Tik būdami realistai galėsime pasiekti sėkmės. Ačiū. Ačiū, ponas Kirilov. Toliau ponas Kačin. Grazie, prezidente Albertini. Ačiū pirmininkė Albertini. Ponas Feit, mane nelabai tenkina jūsų atsakymas apie klausimą dėl vizų režimo vakarų Balkanuose. Manau, kad ES jau kurį laiką daro klaidas. Yra nemažai nesklandumų tarp Serbijos, Vengrijos. Nemažai serbų gyvena Kosove. Na ir jie negalės naudotis bevizių režimu Kosove nors ir turės tinkamus pasus, tau bus tam tikra diskriminacija, tai tiesiog paskatins ar bus išvykti iš Kosovo, tai jokių būdų nepadrasins jų Kosove pasilikti. Aš manau, kad mums reikia rasti praktinius sprendimus problemams, kasdieniams problemams spręsti. Nemažai kasdienių problemų yra susijusios su korupcija, su organizuotu nusikalstamumu. Jūs kalbėjote apie biometrinius pasus, aš pats biometrinio paso neturiu, manau, kad ir daugelis šioje salėje esančių asmenų neturi paso su biometriniais duomenimis. Aš nežinau, ką reikėtų daryti, kad e, žmonės Kosove jaustųsi lygiaverčiai. verčiai Man įdomu ir tai, ką pasiūlė komisija pasiriemusi Euleks misijos patirtimi. Galbūt gali pasikeisti vizų režimas su Kosovu. Kosovas yra vienintelė šalis, kuriai buvo užkirstas kelias turėti bevizį režimą. Labai ačiū. Toliau žodis poniai Munic Mulina, prašom. Ačiū. Pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėjęs kolega apie bevizį režimą. Jeigu serbai negaus bevizio režimo, jie tiesiog paliks Kosovą ir grįš į Serbiją. Aš nemanau, kad tai mums padėtų suvienyti daugia kultūrės bendruomenės tame regione. klausiausi atidžiai, ką pasakė specialus įsigaliotinis, bet neišgirdau nieko apie rėmimąsi tarptautinę teisę, tarptautinį teisėtumą. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti tarptautiniam teisėtumui. Visi ES veiksmai tame regione turėtų būti paremti tarptautinę teisę. Labai ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį ponui Thaif, kad jis atsakytų į paskutinius klausimus. I, should... Ačiū. Na, galbūt atsakysiu nuo paskut... pradėsiu atsakinėti nuo paskutinių klausimų. Galiu patikinti pana Munič, kad ES dirba remdamas tarptautinę teisę, tarptautinės teisės pagrindu. Uh, Be abejo, kartais gali būti skirtingai interpretuojama, ką reiškia tarptautinė teisė. Na, visais kitais atvejais galiu Jūs patikinti, kad mes, dirbdami, darome viską, kad visi veiksmai atitiktų ES užsienio ir saugumo politikos aspektus. Taip pat ir misijų siuntimas remės tarptautinė teisė. Mūsų nuomonė visi veiksmai atitinka tarptautinę teisę, sakau mūsų nuomonę. Nemažai klausimų buvo pateikti apie bevizį režimą, bet aš manau, kad būtent pats komisaras galėtų geriau atsakyti tuos klausimus. Jis galėtų geriau paaiškinti, kodėl komisija priemė vieną ar kito, kitą sprendimą. Kalbant apie tą konkretų atvejį, Kosovo serbų atvejį, kurie, kaip kad buvo sakyta, negali naudotis bevizių režimu. Tai čia galiu pasakyti štai ką. Jeigu sprendimas dėl bevizio režimo bus išplėstas ir jis bus pradėtas taikyti ir Kosovo serbams, tai tada kila toks klausimas. Ar daugiau serbų grįžtų į Belgradą, ir būtų mažiau suinteresuoti integruotis į Kosovą, bendradarbiauti su Kosovo albanais. Jeigu bevizis režimas būtų taikomas visiems Kosovo gyventojams, tai tada, bent jau mano požiūriu, būtų sunkiau tai paskatintų integraciją, tai skatintų bendruomenės integruotis Kosove. Tai yra mano asmeninė nuomonė, mano asmeniniai pamastymai. Na ir aš neprieštaraučiau, jeigu bevisis režimas būtų taikomas visiems Kosovo gyventojams. Aš manau, kad tai būtų naudingiau negu kad skirtingas režimas skirtingoms Kosovo gyventojų grupėms. Išklausiau tai, ką pasakė panas Kirilov apie politikų įtraukimą į organizuotą nusikalstamumą ir įvairius pavojus. Jeigu Euleks misija bus sėkminga, tai tuomet galiu pasakyti štai ką. Šiuo metu labai svarbi yra europinė perspektyva. Daug Kosovo gyventojų, taip pat ir Kosovo politikų yra labai susidomėję kokią naudą duos e, priartėjimas prie ES. Vizų režimo supaprastinimas yra vienas iš tokių privalumų. Na, dabar galbūt tai yra sunku įgyvendinti, ypač dėl techninių priežasčių. Na, aš esu įstikinęs, kad komisaras Ren jums pateiks išsamesnės informacijos šiuo klausimu. Uh, bendradarbiavimas su Kosovu vyks, na, o komisija plačiau paaiškins savo tolimesnius veiksmus Balkanuose. Taigi komisaras galės pateikti daugiau informacijos. Priartėjimas prie Europos Sąjungos yra vienas, viena iš, vienas iš svarbiausių paskatų Kosove vykdyti reformas. Dėl to labai svarbu yra ir bendradarbiavimas su EULEX misija kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Kaip matote, aš esu nusiteikęs optimistiškai. Vis dėlto, jeigu jūs dirbate tokioje misijoje, šalyje, kurią nusiaubė karas ir jeigu jūs nesate optimistas, tai tada atsidursite bėdoje, jūsų gyvenimas taps nepakenčiamas. Manau, kad panas Kirilov, iš esmės mes kalbame apie tos pačius dalykus. Ir tikrai manau, kad pasieksime pažangos. Euleks misija visiškai neseniai prasidėjo, prieš devynis mėnesius. Taigi tikrai manau, kad dar turime daug laiko įvertinti tos misijos pasiekimus ir rezultatus dėl pono Verbalin. Aš manau, kad įvyko šioks toks nesusipratimas. Savo ataskaitoje aš apie tai nerašiau ir niekada nesakiau, kad pasisakau už serbų įtraukimą į vietinės Kosovo institucijas. Aš kaip ir sėkiau priešingo dalyko. Bet mes kalbėjome apie padidintą autonomiją. Ir čia turime ne du dalykus. Bendruomenės turi bendradarbiauti su centrinėmis institucijomis Kosove, tai pirmoji pastaba. Na, o antroji pastaba, kaip kad buvo sustarta Prištinoje, bus tengiamasi padėti Kosovo sarbų bendruomeniai ir ją įtraukti į švietimo sveikatos apsaugos sistemas, kurias tiesiog remia Belgradas. Be abejo, viskas turi vykti skaidriai. Turi būti vykdomas skaidrus finansavimas. Tikrai negali būti taip, kad Belgradas perims uh, E, Kosovo kontrolę administraciniu lygiu. Bus tiesiog pasinaudota išplėstomis administracinėmis, išplėsta autonomija. Ir aš tikiuosi, kad Belgradas tuo pasinaudos ir kad iš to turės naudos Kosovas arba bendruomenė. Na ir galiausiai aš norėčiau padėkoti ponui Howitt už jo paramą ir už jo susidomėjimą Kosovo rinkimais dėl tarptautinių pajėgų Kosove per pastaruosius keletą metų. Tos tarptautinės pajėgos susilaukia vietinės bendruomenės paramos. Na, o dabar tenka pastebėti, kad dedama daug pastangų, ypač iš jungtinių tautų pusės, kad pagerėtų institucijų veikla Be abejo, kol kas yra neaiškus Kosovo statusas ir tai reiškia, kad Kosovas kai kurių labai svarbių sprendimų pats negali priimti. Nuo pat pradžių aš vadovavausi štai tokiu požiūriu. Reikia nuolat pabrėžti, kad Kosovas pats turi prisimti atsakomybę, Kosovo institucijos turi uh, priimti sprendimus ir prisijimti atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu taip nebus padaryta, tai tikrai labai sulėtės Kosovo pažanga ir nutols europinė perspektyva. Taigi, jeigu mes paragintumėm Kosovo institucijas prisimti savo atsakomybę, tai mes galėtumėm įgyvendinti š, savo misiją per žymiai trumpesnį lai, laiką. Mūsų misija neturi pakeisti Kosovo institucijų veiksmų. Aš tikiuosi, kad ir jūs pritarsite tokiam požiūrį. Ačiū. Ringrazio il dottor Feita a nome di tutti voi, l'avete fatto. Noriu padėkoti daktarui Feit visų jūsų vardu. Atsižvelgiant į tai, ką pasakėte per diskusiją, manau, kad būtų visiškai gerai patvirtinti, baigiant diskusiją. kad mes esame dėkingi aktoriui Feiter, kad dėkoju, dėkoju Jums visiems už dalyvavimą diskusijoje, ypač už pademonstruotą iš, reikalo išmanimą šioje sudėtingėje srityje. Pone Pak ir ponas Svobodov ir kiti minėjo ir apie tai išgirdome taip pat iš Dakaro Fight, būtent kokios galėtų būti padarytos išvados. Manau, kad galėčiau tokias išvadas patvirtinti. Rezumuodamas diskusiją galėčiau pasakyti, kad mes visi Norėtume, kad būtų pasiūsta vienkartinė delegacija. kuri stebėtų rinkimus Kosove. Pritariu tam, kas sako daktaras Faitas ir esu įstikinęs, kad jis mums padės nusiųsti delegaciją, kurią sudarys šio komiteto nariai. Taip pat ir delegacijos, užsimančios ryšiai su Kosovu nariai. Ir po to, atsižvelgiant į situacijos delikatumą, galėtume pagalvoti, kaip galėtume prisidėti. Aš esu pasirengęs parašyti Europos parlamento pirmininkui laišką ir pasiūlyti tokią misiją. E, per kitą komiteto pirmininkų sueigą ir galbūt mums pavyks surenkti tokią misiją. Taigi prieš Jums išvykstant, dr. dr. Faitai, noriu dar kartą Jums padėkoti už tai, kad atvykote į šį posėdį, kuris buvo Jūsų dalyvavimas buvo šiek tiek improvizuotas, bet jūsų patirtis ir žinios šioje srityje leido mums surenkti naudingą diskusiją ir apsikeisti įdomią informaciją. Dar kartą ačiū. Very, very precisely. Thank you for your kind words. And I hope to see you again. Yes, thank you. And the conclusions you drew were very helpful, so I hope that perhaps we can uh,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 kiti dar e, klausimai darbo tvarkėje iki dr. Faito klausimą. Tai yra posėdžių protokolų įvykusių Liepos 16 dieną ir Liepos 21 dieną patvirtinimo. Jeigu neturite pastabų dėl protokolų, tai jie yra patvirtinami. Atrodo, kad taip ir yra. Na, dėl darbo tvarkės tvirtinimo aš tyčia praleidau šį klausimą, o priežastis buvo ta, kad prieš pradedant šį posėdį ponia Lunaček paprieštaravo darbo atvarkiai ir dabar aš suteiksiu jai žodį, kad galėtų e, pateikti savo pasiūlymus dėl darbo atvarkės. Prašom, ponia. Labai ačiū. Aš norėjau pasakyti, kad iš pradžių, kai gavome darbo tvarkės projektą, ten buvo įrašyta diskusija apie Afganistaną su ponu Frančizė ir aš tikrai laukiau tos diskusijos ir po to nusivyliau, nes šis klausimas buvo išbrauktas iš e, darbo tarkės, nes tas įgaliotinis buvo e, pakeliui, kažkur keliavo visą laiką buvo malonu susitikti su ponu Faitu, tačiau norėčiau paprašyti pono pirmininko ir sekretoriato pabandyti pakviesti komisarę Ferrero Valnerą galbūt rytoj po pietų prieš balsavimą į užsienio reikalų komiteto posėdį, kad būtų galima pasikalbėti apie rinkimų stebėjimo misiją ir apie situaciją Afganistane jau dabar. Mes daug esame girdėję, daug esame skaitę apie šios rinkimus. ES rėmė rinkimus finansiškai, buvome nusiuntę stebėjimo misiją ir mums būtų labai naudinga, jeigu ponia Ferrero Valdner ar kas nors iš jos kabineto atvyktų pas mus bent jau valandą ir panašiai. Jeigu kitos frakcijos pritartų tokiam pasiūlymui, galbūt būtų galima tai suorganizuoti. Ačiū. Prieš sutikdamas žodį ponui Salafrankai norėčiau paaiškinti vieną dalyką, dalyką ponia Lūna Ček. Darbo tvarkėje turėjome sustikimą su ponu Sekti, o ne su ponu Marijon. Aš kalbu apie rinkimus, kurie nesiniai įvyko ponas Seki yra ES atstovas Pakistane ir Afganistane. Mes norėjome aptarti bendrą situaciją tame regione po rinkimų. Na, o ponos Sekvi čia nėra dėl to, kad pas jį lankos Švedijos užsienio reikalų ministras ministras Biltas. Na ir mums atrodė, kad naudingiau buvo, jam buvo naudingiau e, neatšaukti to susitikimo. Žinoma, niekas neužkarta kelio, kad kas nors kitas per ateinančias kelias dienas atvyktų pas mus ir galėsime apie tai aptar, pakalbėti su kitomis frakcijomis ir aptarti šį klausimą su kitais komisijos atstovais. Taip, ponas Lafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad politiškai rinkimų procesas įvykęs Afganistane yra labai svarbus. Todėl manau, kad komiteto pirmininkas visiškai teisingai buvo numatęs diskusijas su specialio įgaliotiniu Afganistane ir Pakistane. Ir aš norėčiau, kad Filip Morion, kuris yra mūsų ankstesnis kolega ir kuris dalyvavo stebėjimo misijoje, galėtų atvykti pas mus ir pateikti savo vertinimą. Dėja, kaip žinote, rinkimų procesas ir balsų skaičiavimas dar nepasibaigė ir nežinome, ar bus antras rinkimų turas. Taigi, remiantis tuo, ką pasakėte jūs ir turint galvoje, kad specialusis įgaliotinis negalėjo atvykti į komiteto posėdį, man atrodo, kad uh, užsienio reikalų generalinio direktorato atstovas atvyks pas mus rytoj, tai galbūt galėtume pakalbėti apie tai rytoj, gal ponas Landabūrų galėtų papasakoti mums, ką jis žino. Žinoma, pirmininkas gali nuspręsti, kaip šią diskusiją organizuoti su generaliniu direktoriumi. Galbūt apie tai galėsime pakalbėti ir su komisiju, komisaru, tačiau Dar galbūt galėtume ir palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Pone pirmininkė, norėjau pritarti ponios, ponos Lafrankos žodžiams. Jeigu būtų įmanoma išplėsti rydienos diskusiją ir įtraukti klausimus susijusius su Afganistanu, tai, man atrodo, toks pasiūlymas būtų labai geras. Mes galėtume uh, nešvaistyti laiko. Man visada malonu keistis nuomonėmis su komisijos atstovais, tačiau abejoju, kad per tokį trumpą laiką jį sugebės rasti laiko atvykti pas mus. Atrodo, daugiau niekas nenori kalbėti. Atsiprašau, pane Gomes. Aš pritariu ponios Solafrankos ir panos Ananeit pasiūlymams. Labai susidomėjęs, išklausiausi jūsų pasiūlymų ir vis labiau pritariu jūsų mintims. Dėl organizacinių priežasčių daktaras Landambūrų jau aptarė su mumis e, surenkti sustikimą dėl išorės energetikos saugumo. Šiai temai galbūt nereikia labai daug laiko. Ir ši diskusija turėtų įvykti rytoj iš ryto. Tačiau, jeigu pasinaudotume jūsų idėją, manau, kad būtų galima pasiūlyti pasikalbėti su juo ir apie Afganistaną. su ponu Vanaburu arba su generalinio direktoriaus pavaduotoju arba kokiu kitų darbuotojų. Ir po pietų, po balsavimo, galėtume tai padaryti ir nekiltų jokių sunkumų, kokie kiltų, jeigu pritartume jūsų pradiniam pasiūlymui, nes mums reikia laiko aptarti ir energetikos saugumo klausimus. Tokiu būdu mes patenkintume ir ponios Lunačiak norus, nes pakalbėtume apie reikalus Afganistane. Nežinau, ar tinkamai perdaviau jūsų mintis, jūsų pasiūlymus bet būtent tai aš norėjau pasiūlyti. Pane Lunačiak, aš taip pat norėčiau iš ryto rytoj aptarti energetikos saugumo klausimus ir nepainioti abiejų dalykų. Yra numatyta tik dvi valandos pasikalbėti su Landabūru ir po to Moldovos klausimui. Taigi aš pritarčiau tam, ką pasiūlė pirmininkas šią diskusiją apie Afganistaną surenkti po pietų. Bet vis dėlto norėčiau paprašyti pagalvoti, ar būtų galimybė pasikviesti Ferrero Valder komisijos narę. Tačiau norėčiau paprašyti jūsų pabandyti tai padaryti. Generalinio direktorato direktorius taip pat būtų, aišku, tinkamas žmogus pirmininkas. Gerai, tuomet pritarkime šiam pasiūlymui ir pakeiskime atitinkamai rydienos darbo atvarkę. Na, o dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra 2010 metų biudžetas, trečiasis skirsnis komisija. Iš karto suteikiu žodį nuomonės referentai, poniai Neits. O po to komiteto nariai, kurie norės, galės pasisakyti. Prašom pirmininkė, kolegos. Nekalbėsiu apie tai, kad dabar čia dėl biudžeto pasiliko diskutuoti mažiau komiteto narių negu anksčiau aptartame klausime. Tačiau <clears throat> turiu priminti, kad jokios politikos negalima įgyvendinti be finansinių išteklių. Tokia įžanga. Bendriausia norėčiau pakomentuoti ketvirtąją antraštinę dalį. Tai yra ES kaip pasaulinis veikėjas. 2010 metais šioje antraštinėje dalyje trūksta lėšų, kaip jau buvo dėja ir pernai. Na, tam yra keletas priežasčių, pavyzdžiui, EPA biudžetai reikia dar sustiprinti regioninį bendravimą pietričio Europoje, tai tam reikia nu, dar papildomų pastangų. Reikia sustiprinti švietimo politiką, tvarų ekonominį, tvarę ekonominę plėtrą. Turime toliau remti gilesniai Europos e, kaimynystės politikai, kuri remiasi, remiasi dviem ramšiais, tai yra e, rytų kaimynystės politikai ir viduržėmio jūros politikai, tačiau lėšos tam paskirtos nėra pakankamos. Taip pat mes raginame parengti aiškę strategiją Palestinos klausimų ir susijęti ES finansinę paramą su salga, kad ES galėtų aktyviau dalyvauti taikos procese. Taip pat mes pabrėžiame tai, kad pasiūlytas finansės paramos palestiniai sumažinimas yra nerealus ir neatspindi politinis artimųjų rytų svarbos ES. Raginame komisiją skubiai parengti finansavimo pasiūlymus susijusių su donorų konferencijos rezultatais. Konferencijos, kuri įvyko Sharm el Sheikhe šių metų kovo mėnesį. Mes taip pat norime priminti komisijai ir tarybai, kad Europos žmogaus teisų ir demokratijos remimo priemonė yra politinis Europos parlamento prioritetas. Ir mes apgalėstavome dėl to, kad siūloma sumažinti šiam tikslui skirtas lėšas ir raginame komisiją ir tarybą atkreipti dėmesį į darybas, e, siekiant rasti visapusį Kipro problemos sprendimą. Šios darybos dabar nevyksta labai gerai. Mes manome, kad labai svarbu, kad finansinė parama e, Kipro turkų bendruomeniai tęstusi. Toliau aš asmeniškai tikiuosi, kad Lisabonos sutartis bus patvirtinta, ratifikuota ir įsigalios. Ir jeigu taip įvyks, tai turės poveikį bendrai užsienio ir saugumo politikai. O tai reiškia, kad mums reikės papildomų asignavimų, kurie dar nepaskirti, nenumatyti. Taip pat norime pabrėžti dabartiniai įsipareigojimo asignavimai pagal šią ketvirtąją ketvirtąją antrašinę dalį patirs dar didesnį spaudimą, jeigu įvyks laukiamas institucinės reformos. Ir dėl tos priežasties norime pabrėžti, kad jeigu sutartis įsigalios, finansinės pasakmės, dėl tų į finansinės pasakmes reikia atsižvelgti dėl įvyksančių pokyčių, vertinant finansinės perspektyvas. Ir pagaliau, dar kartą, turime paraginti komisiją nenaudoti netidėliotinos pagalbos rezervo lėšų planuojamai ilgalaikiai veiklai ir turime išreikšti nusivylimą dėl to, kad ketvirtoje išlaidų kategorijoje numatyta labai maža marža, labai mažas rezervas, kadangi tai reiškia, kad ES tarsi ir nesitikė nieko. Ir tuo metu negalės reaguoti į nenumatytus, nenumatytas problemas. Jeigu taip įvyktų, tai mums reikės vėlgi vykti įvairias procedūras, kad galėtume numatyti tas, tuos finansinius išteklius. Pirmininkė, kolegos, dauguma mano siūlomų pakeitimų yra skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog e, pasiūlytai sumažinimai būtų na, anuliuoti. Ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į kompromisinį pakeitimą dėl 1907104 e, biudžeto eilutės, kur padarytas nedidelis žodžių pakeitimas. Šia, šia eilutė skirta Europos e, Sąjungos e, paramai mokymams ir po konfliktiniai rekonstrukcijai. Ačiū poniai Neits už labai konkretų pristatymą. Dabar ponas Galeris norėtų kalbėti. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai pranešėjai. Mano frakcija remia pagrindinę pranešėjos poziciją. Aš esu vienas iš tų, kurie jau kurį laiką dirba šioje srityje ir galiu pasakyti štai ką. Na, aš iš tikrųjų, aš jau 11 metų dirbu šioje srityje ir norėčiau pasiūlyti dvi pastabas pridėti prie to pranešimo. Iš tikrųjų, tenka apgailestauti, kad, kad ketvirta kategorija ir toliau nepakankamai finansuojama. Na, o antroji pastaba yra ta, kad kiekvienais metais kritikuojama tai, kad e, jokingai mažas finansavimas yra skirtas Palestinai. Kiekvienais metais paaiškėja, kad e, išleista praktiškai dvigubai daugiau ir tada tenka ieškoti papildomų lėšų. Taigi aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų nuo pat pradžių remtis realiais paskaičiavimais. Mes tai nuolat kartojame, bet panašu, kad tai niekas nekreipia dėmesio. Kągi, dėl rezoliucijos. Galiu pasakyti štai ką. Mes nepritarėme ketvirtam pakeitimui. Jam beje pritarė pranešėja. Mes taip pat manome, kad lyčių lygybės aspekto integravimas, gender mainstreaming taip pat yra labai svarbus dalykas bet nemanau, kad tai yra išorės veiksmų dalis, dėl to mes negalime pritarti ketvirtam pakeitimui. Pono Van Orden pakeitimas. Čia kalbama apie tai, kad dar nepervestos lėšos Kipro turkų bendruomeniai. Kolega Kasolidis sakė, kad visa tai dar buvo planuojama ir kad lėšos iš tiesų bus išmokėtos. Na, aš tai pasižymėjau, bet man būtų malonu, jeigu tie pinigai žmonės pasiektų greičiau, nes tų pinigų iš tikrųjų reikia. Taigi tiek dėl rezoliucijos, dėl biudžeto pakeitimų mes pritarėme pranešėjos pozicijai, iš esmės tam pritarėme. Pritarėme tam, kad reikėtų daug dėmesio skirti artimiesiems rytams. Palestinai. Suprantu, kad pasaulyje daug įvykių, bet būtent tam regionui ypatingo dėmesio reikia. Na, visi žinome, koks, yra, koks vysta, vyksta žaidimas kiekvienais metais, kai tvirtinamas biudžetas, vyksta žaidimas tarp parlamento ir tarybos ir galų gale su taryba reikia susitarti. Vis dėlto kitaip negu kad pranešėja, Mes manytumėm, kad reikėtų numatyti ES specialų jį įgaliotinį. Vis dėlto galbūt reikėtų pasirinkti tokią formuluotę, kuri užtikrintų lyčių lygybę. Na, nepriklausomai nuo lyties, vis dėlto reikėtų pasirinkti geriausiai tam tinkamą asmenį eiti ES specialaus įgaliotinio pareigas. Taip pat. Uh, reikėtų dėmesio skirti ir, spec... ir e, senior experts, labiausiai patyrusiems ekspertams, su jais nuolat bendradarbiauja komisija ir iš tikrųjų manau, kad jų patirtis gali būti labai naudinga ES. Taigi tiek būtų pastabų iš mano pusės apie šią nuomonę. Ačiū. Grazie all'onorevole Galer. Aura facoltà. Ačiū, ponui Galeriui. Dabar šodis ponui Salafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešimo projekto autoriai. Biudžeto klausimai visada yra sudėtingi, biudžeto tvirtinimo procedūra dar sudėtingesnė, ypač procesas pasunkėja, kaip pasikeičia parlamento sudėtis. Panas Galeris kalbėjo labai aiškiai, autoritetingai. Mes manome, kad nebejotinai mes, kaip skirtingos frakcijos, partijos, turime kuo geriausiai išnaudoti ribotus fondus. Ir tokiu atveju tenka išskirti vieną kurį ar keletą geografinių regionų. Tai reiškia, kad mes turime pasitikėti labiausiai patyrusiais ekspertais ir vyresnių ekspertų tinklų. Tai yra grupė, kuri dirba nesiekdama pelno, pataria komisijai Ir aš manau, kad pranešėja turėtų atsižvelgti į šios ES tarnybos poveikį biudžetui. Taip pat savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes palankiai žiūrime į 50 ar 51 pakeitimą. Tai yra pinigai, kurie skiriami žmogaus teisų apsaugai užtikrinti. Esame pasirengę atsimti savo pasiūlyto pakeitimo pirmąją dalį, tada gal bus lengviau susitarti. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, bet apskritai mes pritarėme pateiktam pranešėjos pasiūlymui ir tam, kas sakė ponas Galeris. Ačiū ponui Salafranka. Dabar žodis ponui Lozing. Ar jūs kalbate apie ponę Lozing? Jeigu taip, tai labai ačiū pirmininkė už steiktą žodį. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjai už jos kruopštų darbą. Jau nekarta buvo sakyta, kad nepakankamai skiriama biudžeto lėšų e, išorės santykių politikai. Čia aš norėčiau priminti, ką esu pasakiusi paskutinėme AFET komiteto sustikime. To sustikimo metu buvo sakyta, kad pagal galiojančias sutartis išorės reikmėms skirtų lėšų negalima naudoti kitiems tikslams, pažiūrėjau, kariniams projektams. Pažiūrėjau, negalima finansuoti Galilėjo projekto iš žemės ūkių skirtų lėšų. Po to, kai e, įsigalios Lisabono sutartis, galėsime skirti daugiau lėšų ginklavimuisi. Taip pat buvo išsakyta viltis, kad Lisabono sutartis įsigalios netrukus. Po to, kai įsigaliotų Lisabono sutartis, būtų daugiau skiriama lėšų ginklavimuisi, bet mes tam nepritarėme. Mes manome, kad reikia kaip tik siekti nusiginklavimo ir daugiau lėšų skirti kitoms rytims. Mes pasisakome už tai, kad lėšos iš ES biudžeto e, nebūtų naudojamos e, projektams e, karinėje srityje. Labai ačiū ponai Lezing. Toliau žodis ponė Hautala. Ačiū ponė pirmininkė. Pane Naits visai teisingai pastebėjo, kad nepakankamai lėšų yra skiriama išorės veiksmams, bet pranešėja puikiai padirbėjo ir mūsų frakcijos, žali frakcijos vardu, visos frakcijos vardu, galiu tik padėkoti jai už pateiktą nuomonę ir pasiūlymus. Buvo paminėtas ketvirtas pakeitimas. Mes labai daug svarstėme lyčių lygybės aspekto integravimo klausimus. Vyrų moterų lygybės klausimai visada turi būti mūsų dėmesio centre ir jis, šis aspektas turi būti integruotas ir išorės santykių sritį. Todėl pasiūlymas tikrai puikus. Dabar dėl kitų pasiūlymų. Norėčiau pranešėjai pirmiausia padėkoti už tai, kad ji atsižvelgia į NVO, nevyriausybinio organizacijų poreikius, bei taip pat taikos procesą skatinančius bandomuosius projektus. Bet yra vienas dalykas, finansai, kurie e, stabilumo priemonė, kuri leidžia nevyriausybinėms organizacijams veikti plačiau. Man atrodo, kad pranešėja atsižvelgė palankiai į tuos pasiūlymus, kuriuos žalieji pateikė dėl veiksmų Kaukoze finansavimo. Ačiū, ponė Hautala. Dabar žodis Pone Madlena. Kalbantysis neįsijungia mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu ne savo frakcijos vardu, bet antrosios pagal skaitlingumą po rinkimų Niderlandų partijos. Aš manau, kad kai kurie dalykai priklauso ne šio parlamento kompetencijai, o valstybėms narėms. Mes prašome daugiau lėšų. Bet kas skirs tas lėšas? Turės jas skirti tikriausiai tos šalis, ant kurių pečių ir taip jau gula didžiulė ES biudžeto pildymo našta. Ir todėl aš pasisakau prieš asignavimų didinimą. Aš manau, kad apskritai ypač reikėtų keisti požiūrį į Palestiną ir ne vieno cento neturėtų gauti dabartinė Palestinos vyriausybė. Ačiū, ponė Madalenai. Pone Munic. Tai nėra šešėlinio pranešėjo, bet mes savo politinėje frakcijoje trumpai svarstame siūlomus pakeitimus ir iš principo pritarėme nurodytiems prioritetams. Norime dėl to padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, bet turime keletą pastabų. Labai gaila, kad EPP gali pritarti ketvirtajam pasiūlymui susijusiam su vyrų ir moterų lygybės klausimo integravimu į išorės reikalų sritį. Aš manau, kad lyčių lygybės klausimas yra svarbus ir turi būti šis aspektas integruotas į visas ES politikos sritis. Dabar Baltijos jūros strategija. Mes šiek tiek abejojame, ar Baltijos jūros strategija yra iš tiesų sudėtinė išorės santykių dalis. Aš manau, gal tai labiau vidaus reikalams priklausytų. Ir apskritai, tą, ką sakė žalieji, mes pritarėme iš principo bandomiesiems projektams susijusiems su demokratijos procesu įtvirtinimu. Bet manome, kad pateiktas pakeitimas yra susijęs su pernelyg rimtais biudžetinių eilučių keitimais. Dabar dėl kai kurių kitų pastabų, pavyzdžiui, tų, kuriuos pateikė ponas Elafranka ir nuorodos į Kubą. Aš manau, kad reikalinga pirmiausia sistemingai vertinti žmogaus teisų padėtį Kuboje, bet pastaba, kad nereikėtų kalbėti apie kažkokias konkrečias valstybės, apskritai apie padėtį žmogaus teisų srityje visame pasaulyje, gali tarsi paskatinti savotiškas varžybas tarp šalių. Bet apskritai mes pritarėme siūlomiems pakeitimams. Ačiū, ponė Munic. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vanoden. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu informacinio pobūdžio pastabą. Mano gerbiamas kolega iš Niderlandų paminėjo valstybės narės, kuriams tenka didžiausia ES biudžeto užpildymo našta. Aš manau, kad pastaba teisinga. Bet man atrodo, pirmiausia, tai yra Vokietija, toliau Jungtinė karalystė ir trečioje vietoje Niderlandai. Aišku, Jungtinės karalystės indėlis ES biudžetą išaugo po to, kai ministrų pirmininku tapo Gordonas Braunas, bet daugiau nekomentuosiu tų reikalų. Na kągi, ačiū. O dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjai, poniai Neits. Nemanau, kad šiuo atveju komisija reikėtų suteikti galimybę pasisakyti. Taigi žodis pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu patikoti kolegoms, kurie pritarė mano pranešimo mintims. Noriu padėkoti sekretoriatų ir komitetų už visą man suteiktą pagalbą, nes be sekretoriato pagalbos vargu ar būčiau apskritai, ką nors doro parengusi. Iš tiesų, malonu girdėti, kad dauguma jūsų pritarėte pagrindiniams principiniams nuomonės teiginiams. Dar Aš pasitarsiu su ponu Salafranka apie 15.51 pakeitimą ir vyresniųjų ekspertų panaudojimą, nes man ne visiškai tai aišku. Galbūt aš netinkam, nepakankamai įvertinau pateiktus pasiūlymus. Kita vertus, norėčiau išreikšti nuostabą dėl to, kad ponas Galeris EPP vardu pareiškė, kad jo frakcija balsuos prieš ketvirtą pakeitimą. Galbūt formuluoti yra kiek per griežta, bet jeigu peržiūrėsite, pavyzdžiui, kas dabar dirba specialiojo ES įgaliotinio pareigose, jų yra 12, tai tame sąraše moterų nėra. Ir man sunku įsivaizduoti. Ir pritarti šiuo atveju galerio nuomonai, kad tik vyrai turi reikiamų įgūdžių šioms pareigoms užimti. Ir kad nei viena moteris neturi, nėra tinkamos kvalifikacijos. Būtų įdomu išgirsti tolesnį paaiškinimą šios nuomonės, bet tikrai dabar nenoriu plėstis į diskusijas, ypač dėl to, kokios valstybės narės daugiausiai prisideda prie ES biudžeto, kokių valstybių narių indėlis yra svariausias. Aš žinau, kad e, yra valstybių narių, kurios labai mėgsta skaičius. Mes dažnai kaltiname savo kaimynus, pasinaudodami skaičiais ir matematiniais veiksmais, bet tai darome taip, kad būtų mums naudinga, bet ne kaimynėms. Ir nemanau, kad tokia diskusija duotų naudos. Taigi su ponu Salafranka aš apie tai pasikalbėsiu, o šiaip tai visiems kolegoms esu dėkinga už parodytą paramą ir tikiuosi, kad mes galėsime be didesnių problemų patvirtinti balsavimo metu pakeitimus. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, esu dėkingas visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Dėl šios nuomonės, dėl šio pranešimo projekto mes balsuosime, kaip jūs žinote, rytoj. O dabar pereikime prie 7 ir 8 klausimų. Tai klausimai susiję su partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu tarp Europos bendrijos EAEB ir Tadžikistano. Pirmasis pateiktas pasiūlymas yra teisinio pobūdžio, antrasis dėl rezoliucijos. Taigi dabar suteiksiu žodį kolegai, kad pristatytų visą reikalą. Labai ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, procedūra artėja prie pabaigos. Nenorėčiau kartoti visų priežasčių, kodėl mes turėtumėm paremti šią partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį, mes jos jau laukiame ilgą laiką. Paskutinį kartą šį klausimą aptarnėme Liepos mėnesį. Kasgi atsitiko nuo paskutinių mūsų diskusijų? Valstybės narės baigė procedūras savo šalise, na, nu, dabar parlamentas turėtų išreikšti pritarimą. Mačiau, kad yra pateikti 57 pakeitimai. Aš manau, kad jeigu tie pakeitimai būtų perkelti į tekstą, tai tuomet tekstas būtų pernelyg perkrautas. Vieni pakeitimai susiję su pokyčiais per pastaruosius mėnesius. Kiti pakeitimai galbūt yra šiek tiek pernelik ambicingi. Dar yra ir tokių pakeitimų, kurie nėra labai svarbus, kurie nėra konkrečiai susiję su šiuo susitarimu. Na, turiu pasakyti, kad atsižvelgiau į daugelį naudingų pakeitimų. Taip pat turiu pasakyti, kad puikiai bendradarbiavau su komisija. Noriu padėkoti ir Tadžikistano ambasadai, nes daug diskutavau ir su šios ambasados darbuotojais. Galėčiau pakomentuoti kiekvieną atskirą pakeitimą, bet nemanau, kad tai yra būtina. Yra daug žmonių, kurie pateikia pakeitimus. Matau, kad salė yra žmonių, kurie pateikia pakeitimų dėl vandens naudojimo. Turiu pasakyti, kad šios, šios pakeitimas atsižvelgta kompromisiniuose pakeitimuose. Turiuomenį pakeitimus 29 ir 30. Dėl pakeitimų susijusių su kankinimais. Į tuos pakeitimus buvo atsižvelgta kompromisiniuose pakeitimuose numeris 50, 51 ir 38. Na, kalbant apie 38 pakeitimą, tai jam, ko gero, reikėtų skirti daugiau dėmesio. Ten kalbama uh, pagalbos stebėseną. Pakeitimą pateikė žaliųjų frakcija. Kaip sakiau, pakeitimas yra susijęs su paramos skirstimo stebėsena. Komisija mano, kad tikrai nereikia kažkokių naujų papildomų instrumentų šioje srityje. Mane visiškai tenkina tai, ką pasiūlė komisija. Dėl 53 pakeitimo. Ponui Landsbergiui galėčiau pasakyti štai ką. Dėl ombudsmeno situacija iš tikrųjų pasikeitė, taigi nemanau, kad reikėtų šį pakeitimą įtraukti į tekstą. Tai tiek. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Kopa. Prašom. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, Tadžikistane žmogaus teisų gynimo situacija nėra patenkinama, dėl to Europos parlamentas savo rezoliucijoje turėtų aiškiai pasakyti, kad pritarimas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui yra mūsų tam tikros geros valios ženklas. Na ir mes tikrai tikimės, kad pagerėja situacija žmogaus teisų srityje. Apie tai kalbama ir kolegos Peterle rezoliucijoje. Aš noriu jam padėkoti už visą nuveiktą darbą. Esu pateikusi ir porą pakeitimų. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu kovoti su nelegalia migracija. Apie tai kalbama partnerystės susitarimo 17 straipsnėje. Vis dėlto rezoliucijos projekte nekalbama apie migracijos politiką. Partnerystės susitarimo tekste turėtų būti paminėta ir migracija bei redmisija. Manau, labai svarbu dėrėtis ir dėl šių dalykų. Mūsų komitetas turėtų paspar, paspartinti darbus, e, rengiant redmisijos sutartį, atsižvelgiant atitinkamus sustarimus su kitomis trečiosiomis šalimis. Ta pati galėčiau pasakyti ne vien tik apie Tadžikistaną. Norėčiau priminti Sevilijos išvadas. Dar 2007 metais buvo pareikalauta, kad su trečiosiomis šalimis būtų parengta bendra migracijos politika ir kad būtų sudaromos redmisijos sutartis, be abejo, paisant tarptautinės teisės reikalavimų ir ginant žmogaus teisės. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kopa. Toliau žodis poniai Liuve. Ačiū, aš galiu pritarti, ką sakė anksčiau kalbėjusios kolegės, sako ponė Lezink. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjui, ponui Peterle, už tokį išsamų pranešimą. Mano frakcijai kyla problemų dėl rezoliucijos. Rezoliucijos tekste nėra paminėtos kai kurios rytis, kurios mums yra esminės. Jos yra esminės sudarant tokio pabudžio partnerystę susitarimą. Bet kokia partnerystė tai yra ir duoti, ir gauti. Ir gauti, ir duoti. Norėčiau pasiteirauti, ar yra patenkinti ES interesai migracijos rytyje. Tadžikistanas turi 200 km ilgio sieną su Afganistanu. Ko gero reikia tikėtis, kad bus pabėgėlių srautai iš Afganistano. Kaip Ukrainoje, taip ir Tadžikistane gali suaktyvėti tarptautinė migracija. per Tadžikistaną gali vykti srautai į Europos Sąjungą. Jeigu tie žmonės būtų gražinami atgal į Tadžikistaną, tai pažeistų Ženevos pabėgėlių konvenciją ar tarptautinę teisę. Jeigu Tadžikistane būtų steigiami tokie pabėgėlių centrai. Aš norėčiau pasiteirauti, ar tai būtų suderinama su žmogaus teisų gynimu. Taip pat noriu pasiteirauti, ar yra planuojamas bendradarbiavimas su Frontex agentūra. Dėl tokio bendradarbiavimo su Ukraina buvo sustarta 2007 metais, kai bus e, Tadžikistano atveju, kai bus priimami pabėgėliai. Aš jau minėjau, kad Tadžikistanas turi 200 km ilgio sieną su Afganistanu. Rezoliucijos projekte teigiama, kad būtent dėl šios sienos Tadžikistanui tenka labai svarbus strateginis vaidmuo. Aš norėčiau pasiteirauti, koksgi konkrečiai vaidmuo tenka Tadžikistanui karo Afganistane atveju. Ar Tadžikistanas turi kažkokių stovyklų, ar tai yra tranzitinė šalis pajėgoms perkelti į Afganistaną. Uh, Kaip Tadžikistanas bendradarbiavo su Afganistanu? Na ir galiausiai klausimėlis iš ekonominės ryties. Ekonominės partnerystės sudarimas su trečiosiomis šalimis numato tam tikrų laisvųjų ekonomikos zonų, kūrimą taip pat turėtų palengvinti koncerno ateimą į Tadžikistaną. Vis dėlto tai reikštų, kad Tadžikistanas turėtų atlikti struktūrinių pakeitimų tam, kad pagerėtų investicinis klimatas. Ar jau imtasi kažkokių reformų šioje srityje, ar pasiekta kažkokia pažanga? Kol nebus atsakyta į šiuos klausimus, mes negalėsime įvertinti viso susitarimo projekto ir negalėsime pritarti rezoliucijai. Ačiū. Labai ačiū, um, poniai Liozink. Toliau žodis poniai Autala. Labai ačiū. Man patinka pranešėjos parengta nuomonė. Taip pat man patiko ir tai, kad pranešėjas atsižvelgė į pakeitimus. Buvo pateiktas pirmas kompromisinis pakeitimas, o taip pat ir antras kompromisinis pakeitimas. Ir man atrodo, kad jie yra puikus dėl 8a punkto, kurį paminėjo panelė Zink. Kokia čia yra situacija šiuo atveju? Jeigu mes kalbame apie Tadžikistaną ir tam tikras struktūras, kas čia turime omenyje? Žalių frakcija pateikė ir daugiau pakeitimų. Dėl biudžetinės paramos, taip pat ir kitokio pobūdžio paramos, kuri turėtų būti naudojama tinkamu būdu. Taip pat buvo paminėta ir tam tikra stebėsenos grupė. Kas čia yra? Turima omenyje, galbūt komisija galėtų pateikti daugiau informacijos. Šalis donorės norėtų sužinoti, uh, Kokie kriterijai bus naudojami, siekiant užtikrinti, kad lėšos bus panaudojamos tinkamu būdu? Galbūt komisija galėtų pateikti daugiau informacijos. Ir taip pat mane domintų, kas šiuo metu vyksta stebėsenos e, grupėje. Apie tai kalbama 38 pakeitime. Labai ačiū, poniai Autale. Nemažai kolegų prašė komisijos nuomonės, taigi Komisijos atstovų ir steiksime žodį, prašom. <clears throat> Thank you, uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Buvo iškelta įvairių klausimų, pabandysiu atsakyti į visus. Visų pirma, dėkoju ponui Peterle už tokį solidų darbą, parengus rezoliucijos pasiūlymą skaitant ir pakeitimus. Kai kurie susilaukė tam tikrų pastabų. Pirmiausia, pradėkime nuo 38 pakeitimo, kuris čia atrodo yra ryškiausias. Norėčiau pasakyti, kad tarsi atrodo, kad komisija kuria naują sistemą teikti paramai Tadžikistanui su paskatomis ir sankcijomis prižiūrint paramą biudžetui. Mums, štai, mus tai šiek tiek stebina. Mes suprantame, ko ketinama pasiekti šiuo pakeitimu, bet uh, turime pasakyti, kad e, tokiam klausimui išspręsti reikėtų naujo bendradarbiavimo su tartuniais donorais. O esamas bendradarbiavimas su tartuniais donorais tai yra Junktinės tautos, Pasaulio bankas ir vėliau Turime pamatinius sustarimus su jais bendradarbiavimui ir pakanka pagrindo bendradarbiavimo institucinių lygių. Dušambėje mes taip pat turime bendrą tarptinių donorų paramos grupę, kur reguliariai sustinkama ir diskutuojama apie tai. Mūsų parama šiuo metu valdoma pagal naują reglamentą ir teminius biudžetus. Ir apie tai jūs puikiai žinote. Tai yra teisinis bendradavimo pagrindas. E, tai yra regioninis bendradavimas Vidurio Azijoje. Ir dėl to stebėsenos ir priežiūros grupės reikėtų pasakyti, kad Europa reikalauja, kad veiksmingai būtų valdoma ta mūsų parama ir tam yra numatytas e, stebėsenos pogrupis kartu su delegacija Dušambėje veikia efektyviai ir manome, kad šis pakeitimas gali sukelti sunkumų, nes manome, kad esamas bendrabiavimo pagrindas, e, institucinis pagrindas yra pakankamas, kad galėtume mes e, atlikti savo pareigas veiksmingai įdėkdami paramą Tadžikistane ir apskritai Vidurio Azijoje. Perinant prie kitų pastabų. Dėl to, ką sakė ponė Hautala. Dėl šio klausimo susėjimo su neteisėta priekyba žmonėmis šis klausimas sprendžiamas SBO lygių. Neseniai atitinkamos organizacijos lankėsi Europoje, Vienoje ir daugelį šį klausimų dėl nelegalios migracijos būtų plėtojami post-PCA e situacijos kontekste. Komisija dabar rengia bendrą bendravimo komitetą. Ir jeigu partnerystės ir bendravimo sustarimas bus pasirašytas, tai tuomet būtų galima surenkti platesnį, gilesnį bendradavimą, būtų galima kurti jungtinius komitetus dėl bendradavimo ir žmogaus teisų ir kitų klausimų. Ir didelė dalis nuogastavimų kurie buvo čia pareikšti, būtų tinkamiau sprendžiami redmisijos sustarimo rėmose. O tai būtų galima aptarti pasirašius patronystės ir bendravimo sustarimą. Ir žinoma, būtų galima tada renkti e, konsultacijas su e, Frontexu tame tarpe, tokiame kontekste. Pone Liozing iškelia kitus klausimus dėl imigrantų srautų. Mums atrodo, kad aišku, kad nerima tai kelia ir e, Afganistano prezidentas, tai Tačikelsano prezidentas e, iškėlė problemą dėl Tačikelno keliamų problemų regioninio saugumo rėmose. Ir jeigu teroristų srautai galės e, toliau srūti, tai kelia problemų mūsų bendravimas su Žeškasnu. Žinoma, tai yra svarbus regioninio saugumo klausimas ir turėsime jį spręsti nuolat. Kol kas tai darome net Žeškasno pusėje per Bonką projektą, kuris prasidėjo 2002 metais. Jis pasirodė gana sėkmingai. Šiandien iš tiesų įvyko posėdis e, skirtas Afganistanui, kur buvo kalbama apie bombą susitarimą, e, siekiant sustiprinti sienos saugumą iš Afganistano pusės. Mums atrodo, kad reikia artimesnio integravimo tarp dviejų šalių, siekiant užtikrinti geresnį pasienio apsaugą tarp šių dviejų šalių. Dėl laisvos prekybos susitarimo, manau, kad tai reikėtų vertinti po susitarimo pasirašymo. Šiuo metu komisija remia privataus sektoriaus plėtrą rengiant tolesnę strategiją. 11-13 metais komisija jau pritarė privataus, pat, pat, suteikė paramos e, privačiajam sektoriui, kad e, būtų lengviau užsienio investuotojams patekti į šalį, taikant vieno langelio principą. Tai yra labai svarbu ekonominėme Tadžikistano kontekste, kaip žinome, e, jį smarkiai paveikė E, sumažėjimas pervedimų iš Rusijos 40 procentų ir tai turi didelį poveikį vyriausybės pajėgumui vykdyti savo pareigas, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės saugos rytise. Iš tiesų mes e, e, komisaras Almūnija gavo prašymą pateikti 30 milijonų paramos bet aišku, komisijos kolegija turės spręsti šį klausimą. Atrodo, čia buvo svarbiausi klausimai, kurie buvo iškelti. Jeigu kažko, tai, kažką praleidau, tai atsiprašau ir mielai atsakyčiau, jeigu užduotumėte konkrečių klausimų. Ačiū, ponė Bernai. Ir dabar paskutiniams pastaboms suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui ir visiems komiteto nariams, kurie kalbėjo šio klausimu. Man buvo labai malonu išgirsti tai, ką išgirdau iš įvairių kolegų. apie tam tikras sąlygas susijusios su šiuo sustarimu, pavyzdžiui, dėl demokratinių principų laikymosi ir pagrindinių teisų užtikrinimo. Tai reiškia, kad iš pat pradžių bus įtraukta sąlyga dėl žmogaus teisų apsaugos ir šių reikalavimų turės reikės laikytis. Tuomet tokios sąlygos nereikės pridėti vėliau. Manau, kad tai pakankamai aišku. Tarinant dabar prie neteisėtos nelegalios migracijos. Galiu pritarti ponios kopės 56 pakeitimui. Kai kalbame apie Tadžiskilano vaidmenį, Penktasis pakeitimas numato labai didelį, didelį vaidmenį šiai šaliai platesname regione. 38 pakeitimas. Nemanau, kad yra koks nors poreikis įtraukti šį pakeitimą, Ir aš paprašiau jį atsiimti. Jeigu būtų reikalas pateikti daugiau paaiškinimų prieš plenarinę sesiją, aš pasistengsiu pateikti tokius paaiškinimus. Ačiū. Po pranešėjo pasisakymo mes, atrodo, baigėme svarstyti visus darbo atvarkės klausimus ir galime komiteto posėdžio dalį šią dalį užbaigti. Dėkoju visiems dalyvavusiems. Ir rytoj toliau dirbsime 9 val.